Uh, Gerbiami kolegos, ponios ir ponai, leiskite pasveikinti atvykusius į Europos parlamentą uh, aukštus pirmininkaujančios Italijos atstovus. Pirmiausia, ponia Frederika Gydi, uh, ji yra Italijos ekonominio vystimosi ministrė, ponas Antonelio Džekomelį. Taip pat yra šiandien mūsų posėdį, jis yra valstybės sekretorius atsakingas už telekomunikacijos sektorių. Jis būtent apie šį sektorių mums šiandien ir kalbės. Norėčiau tarti keletą žodžių apie mūsų svečius. Pone Federika Gvidiai yra ministrė, ji baigė teisės mokslus Modenos universitete Ji turi daug patirties e, verslo srityje. Nuo pat savo profesinės karjeros pradžios matau dokumente, kad ji buvo atsakinga už, e, jinai vadovavo jaunųjų verslininkų e, organizacijai, taip pat vadovavo Dukati energija e, Bolonės regione. Ji taip pat e, ėjo eilė kitų labai atsakingų pareigų. Taigi, ponė ministrė, jeigu galėtumėte pasidalinti savo įžvalgomis apie pirmininkaučios Italijos prioritetus e, artimiausius keletą mėnesių, kas yra prioritetai Italijai nes pramonė, reindustrializacija, mažos ir vidutinės įmonės, Europos pramonės politika yra tie klausimai, kurie mums labai rūpi. Jaučiame, kad bus tęsiama e, ta politika, kurį vykdė Europos komisija. Tas, e, mūsų diskusijų klausosi ir buvęs Europos komisijos vicepirmininkas. O dabar žodis jums, pane ministrė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė vicepirmininkė, gerbiami kolegos. Aš dabar tu, norėčiau perti prie italų kalbos. E, grazie, karo prezidentė. Dėkoju, mielas pirmininkė Buzek, vicepirmininkai Italijos ir Europos kolegos. Man tikrai labai malonu dalyvauti šiandieną šio, šiuose klausimuose. Norėčiau padėkoti už tai, kad e, suteikėte daug dėmesio temoms, su kuriomis dirba mano ministerija. Norėčiau pristatyti pagrindinius veiksmus ir pagrindinius prioritetus energetikos ir konkurencingumo srityse. Na, išsamiau apie telekomunikacijas jums e, pakalbės, jas pristatys valstybės sekretorius Čekomeli. Visų pirma, norėčiau šiek tiek padaryti įžanginių komentarų. Norėčiau pabrėžti, kad mes dedame labai daug pastangų, kurdami ambicingą veiksmų programą, kuri bus įgyvendinta kitais e, me, per kitus kelis e, metus ir ji buvo pradėta renkti su e, dabar pirmininkaujančia ir kitomis pirmininkausiančiomis valstybėmis. Italijai pirmininkaujant yra daug nežinomų, ne, nežinomųjų, todėl kad dabar yra vis dar ekonomikos nuosmokis, ekonomikos augimas ir užimtumas yra prioritetas prioritetai, e, kuriuos pabrėžė pirmininkaujančioji Italija. Bus tikrai labai svarbu stiprinti Europos ekonomikos konkurencingumą ir priimti strateginius sprendimus energetikos ir pramonės rytise. Dabar pereisiu prie prioritetų energetikos ir konkurencingumo srityje. Europos vadovų taryba birželio mėnesį pabrėžė, kad energetika yra e, viena iš penkių svarbiausių, vienas iš svarbiausių prioritetų e, Europos Sąjungos e, darbuotvarkės strategijoje. Mes suprantame, kad yra daug iššūkių reikia. Pavyzdžiui, užtikrinti Europos energetikos priklausomybę nuo. E, atsisakyti priklausomybės nuo iškastinio kūro ir e, taip toliau reikia užtikrinti energetinį saugumą, reikia užtikrinti pilną e, energetikos rinkų integraciją. E, taip pat mes ruošiame direktyvą ILUK Kalbant apie politinius prioritetus, mes spalio mėnesį sieksime sutarimo su taryba, kalbant apie klimato ir energetikos sistemą 2030 metams. Šiuose diskusijose dalyvaus taip pat ir aplinkos, finansų bei žemės ūkio ministrai. Mes tarp tuo pačiu metu renksime taip pat ir energetikos ministrų susitikimą, kuri, kuris vyks Milane spalio 6 dieną. Ir būtent ta proga mes apsikeisime nuomonėmis apie komisijos komunikatą dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuris buvo patvirtintas Liepos 23 dieną, kuriame prašoma sumažinti energijos vartojimą 30 procentų iki 2030 metų. Ir taip pat norėtume pritaikyti ir parlamente patvirtintus dokumentus energetikos energijos taupimas, atsinaunančių atsinaujančių išteklių energiją e, yra labai svarbus e, aspektai susiję su energetiniu saugumu. Ir nereikėtų vieno recepto, kuris galiotų visiems. Reikėtų atsižvelgti į valstybių, į skirų valstybių e, skirtumus, e, reikėtų stengtis užtikrinti technologijų neutralumą ir reikėtų atsižvelgti visų pirma į pramonę ir darbą. Mes manome, kad parlamentas tikrai su mumis puikiai bendradarbiaus ir mes stengsimės užtikrinti, kad Europa atsisakys priklausomybės nuo iškastinio kūro. Ir kai kurios krizės, kaip pavyzdžiui krizė Libijoje ir Ukrainoje, tikrai daro didelę įtaką apsirūpinimui energiją ir jo saugumui Europoje. Italijoje e, bir, gruo, e, Gegužės mėnesį vyko svarbus didžiojo septyneto ministrų lygio susitikimas skirtas energetiniam saugumui ir Europos komisija paruošė strategiją skirtą energetiniam e, saugumui, e, kurio, kurioje yra analizuojami, analizuojami e, sprendimai, kurių reikėtų, jeigu, tarkim, Rusija nustotų teikusi, tiekusi dujas neformaliame ministrų susitikime spalio mėnesį susitiks e, e, ministrai ir diskutuos apie Europos e, ir diskutuos apie atsinaunančių išteklių energiją ir energijos vartojimo efektyvumą. Dujos bus ir toliau labai svarbus aspektas, kuriuo pasinaudojant bus galima pereiti, atsisakyti priklausomybės nuo iškastinio kūro. Ir taip pat e, už, vienas iš svarbiausių Europos prioritetų yra užtikrinti dujų tiekimą. Šiuo metu naftos išteklių mažėja ir reikėtų užtikrinti, kad būtų taip pat pasitekta ir išorinė energetinės politikos dimencija Europoje. Reikėtų, pavyzdžiui, bendradarbiauti su pietų šalimis, piet, turėtų būti pastaktas pietų koridorius, reikėtų importuoti suskistintas gamtinės dujas ir Italija e, su komisija nuo nori sustiprinti Europos ir Viduržemio jūros regiono bendradarbiavimą. Lapkričio 19 dieną Romoje vyks konferencija, kuri bus skirta būtent šių regionų energetiniam bendradarbiavimui. Mes manome, kad Afrika gali tikrai prisidėti prie Europos energetinio saugumo. Mes dedame pastangas tam, kad būtų atsisakyta priklausomybės nuo iškastinio e, kūro ir kad būtų sustiprintas e, energetinis saugumas. Taip pat, kad būtų pabaigta vidinė rinka. Ir reikėtų patvirtinti tarybos išvadas. Jos bus patvirtintos e, gruodžio 9 e, dienai. Taip pat mes norime pasitelkti jau patvirtintus dokumentus, kurie buvo patvirtinti Europos parlamente. E, parlamentas patvirtino rezoliuciją dėl postumio energijos vidaus rinkai, kurioje yra pabrėžiama, kad vartotojai turi aktyviai ir sąmoningai dalyvauti elektros rinkoje, pasitakdami ir išmanesias technologijas. Mes dar turime bendradarbiauti su taryba tam, kad pabaigtume vidinės rinkos įgyvendinimą ir kad galėtume pasitelkti infrastruktūras. Reikės sustiprinti sąsajas ir priešingos srities srautus, taip pat turėtume panaudoti ir reglamentą TEN-E bei e, Europos infrastruktūros tinklų priemonę CEF. E, bus skirti 5 milijardai eurų infrastruktūroms, energijos infrastruktūroms ES. Šios lėšos turės būti panaudotos per, per septynerius e, metus. E, mes taip pat norime panaudoti teis, teisės normas, kurios yra skirtos vidaus rinkai ir taip pat norime pasitelkti ir tinklo kodeksus reikėtų sureaguoti į ekstremaliasias situacijas. Būtent tam mums reikia um, um, lankščios rinkos. Dabar pereisiu prie pirmininkaujančiosios valstybės prioritetų skirtų konkurencingumui ir Europos pramonės politikai, kuri remiasi kovo ir birželio. E, E, vadovų tarybos išvadomis. Pagrindiniai tikslai yra valdybo, valdymo sustiprinimas politik, pramonės politikoje ir e, mainstreaming, taip vadinamasis e, pramonės politikos įtraukimas į įvairias sritis. Šios dvi temos jau buvo aptartos Milane neformaliame e, posėdyje Liepos e, mėnesį. Buvo taip pat kalbama apie governance stiprinimą bei, kaip jau mano minėta, įtraukimą. Kai kurie ministrai pasisakė, kad reikėtų, kad 20 procentų BVP, Europos BVP, būtent būtų gaunama iš pramonės sektoriaus iki 2020 metų. Mm, reikėtų įtraukti šį tikslą į Europos strategiją 2020. Dar vienas neformalus posėdis e, Milane Čiame mm, mm, posėdėje buvo kalbama apie e, galimybę konkurencingumo ir augimo darbo grupę e, pradėti organizuoti jau stabiliai, e, kad ji, susi, ji turėtų taip pat ir darbo programą skirtą 18 mėnesių. Taip pat Kitas tikslas tai yra to įtraukimo mainstreaming įgyvendinimas, yra susijęs su pramonės prioritetais. Ir Milane apie jį jau buvo kalbama, buvo pasitektas taip pat ir sektorinis požiūris atsižvelgiant į įmonės dimencijas. Mainstreaming įgyvendinimas kai kuriuose sektoriuose yra įmanomas ir komisija būtent galėtų pasitelkti šią, e, šį metodą pasit, ir panaudoti ir kitose srityse. Milane buvo sutarta, kad reikėtų pradėti mąstyti apie poveikį pramoniai, kurį daro energetikos ir klimato politika. Ypač kalbant apie didelės energijos kainas ir uh, E, daug energijos e, naudo, naudojančias pramonės šakas. E, reikėtų pasitelkti kokybės patikrą, programą Refit, vartoti, naudoti taip pat konkurencingumo patikrinimo testus ir pažangų reglamentavimą. Pirmininkaujančioji Italija norėtų, kad šios gairės būtų taip pat įtrauktos į konkurencingumo tarybos išvadas rugsėjo mėnesį. Ši taryba e, bus tikrai puikia galimybė diskutuoti apie pramonės politiką, atsižvelgiant ir į strateginę sąjungos ateities darbo atvarkę ir taip pat atsižvelgiant į tarybos rezultatus skirtus strategijos 2020 peržiūrai. E, kiti prioritetai yra skirti mažoms ir vidutinėms įmonėms. E, gruodžio mėnesį taryboje pirmą kartą numatyta metinė e, metinė ataskaita skirta SMI e Envoys, mažoms, mažų ir vidutinių įmonių atstovams e, ir Europos smulkio verslo akto įgyvendinimui. Ši peržiūra turėtų būti pabaigta iki 2015 metų. Italija norėtų kad pramonės politika Europoje būtų įgyvendinama atsižvelgiant į e, taip pat ir į mažasias įmonės, skatinant augimą, skatinant e, e kliūčių šalinimą ir taip toliau. E, Taip pat, baigdama, norėčiau pasakyti, kad e, Neapolyje e, spalio pradžioje vyks trečioji metiniai MVI asamblėja. Asamblėja, kurioje dalyvaus ir valdžios atstovai, e, vyriausybių atstovai, regioninių valdžios institucijų atstovai, verslininkų organizacijos, akademikai ir taip toliau. Dėkoju uždėmesį, atsakysiu į su malonumu atsakysiu jūsų klausimus. Ačiū. Much, um, Dėkoju, ponė ministrė. Aš minėjau, kad energetika yra jūsų kompetencijos svarbi dalis. Ir e, Ferrari pavyzdys yra minimas, kai kalbam būtent apie šios srities plėtrą jūsų šalyje. Jūs dabar perėjote telekomunikacijų sritį, esate valstybės sekretorius atsakingas už šį būtent sektorių, jūs esate buvęs žurnalistas, turite e, patirties leidybos rytyje, taip pat esate buvęs meru, tad turite supratimo apie e, tam tikras E, paslaugos, kurios gali būti geriausiai teikiamos vietos lygmenių. Tai galėtų būti jūsų, ko gero, e, pradžia e, profesionalus įsitraukimo į Italijos valdymą. Prašau, žodis jums, ponė Tonelo. Pone pirmininkė, aš esu vicemeras savo mieste, bet galbūt tai geras ženklas ir ateičiai. Noriu padėkoti už galimybę pristatyti pirmininkaujančios Italijos požiūrį į e, prioritetus, kuriuos e, siekama įtvirtinti aptariame sektoriuje. Skaitmeninės sektoriaus vystimas yra labai svarbus, strategiškai svarbus ekonomikos augimui ir užimtumui Europa kol kas dar nėra sukūrusi vidaus rinkos ir dėl to dar kyla kai kurių problemų. Pirmininkas Junkeris savo programoje taip pat mini skaitmeninės sektoriaus rinkos užbaigimą. Čia kalba sukasi apie 500 milijardų eurų iki 2020 metų. Tai apima ir įmonės, ir piliečius. Kad uh, Vidaus rinkos sukūrimas turi būti pagrindinis mūsų tikslas. Tačiau mes e, turime būti pakankamai ambicingi ir aš pacituosiu pirmininko Rensi pasakytus e, žodžius e, vienoje. Europa turi tapti instituciniu ir politiniu subjektu, kuris taip pat turi tapti ir, ir skaitmeniniu subjektu. Ir e, Europos Sąjunga čia turi būti tam tikras katalizatorius bendradarbiaujant vyriausybėms. Tad e, skaitmeninė vidaus rinka, tinklo saugumas ir prieiga prie e, interneto. Dėl skaitmeninės vidaus rinkos prioritetinis klausimas yra E, pagrindinis klausimas yra tinklo neutralumas. Aišku, nuo to laiko, kai šis klausimas buvo iškeltas, situacija smarkiai pakito. Junktinių valstybių Federal Communication Commission atvėrė klausimo svarstymui kelią ir dabar atrodo atsiranda tikra galimybė sudaryti sutartis šiame sektoriuje tarp pagrindinių dalyvių ir manau, kad e, tokia sutartis, tokios sutartis galėtų būti sudarytos laikantis tinklo neutralumo ir užtikrinant tinkamą konkurenciją tarp dalyvių. Mes taip pat manome, jog internetas neturėtų būti vien tik tai komercinio pobūdžio vyriausybės turėtų imtis veiksmų, kad tinklas būtų deramai apsaugotas ir kad jisai būtų laisvės erdvė, kad jisai būtų neskaidomas ir kad užtikrintų, tinkamai užtikrintų saugumą bei e, žodžio laisvę, kad nebūtų vien tik tai komercinis. Tad, e, Turime visomis priemonėmis siekti, kad e, susitarimai tarp e, didžiausių operatorių šiame sektoriuje netaptų kliūtimi ir neužkirstų kelio įvairioms galimybėms. Mes turime dirbti šituo klausimu ir parlamentas jau nusinti labai svarbu signalą E, šio klausimu. Todėl turime dabar šalinti ne tik virtualias, bet ir visas kitas kliūtis komunikavimui. Kai kurios valstybės pabrėžė šį aspektą ir čia labai svarbu taip pat yra investicijos į infrastruktūras. Kitas aspektas, ties kurio dedame daug pastangų, buvo aptaras, aptartas paskutinėme šios ryties tarybos posėdėje. Ir čia kalba sukasi apie įvairias pozicijas valstybių narių, tačiau Italija siekia, kad Europa žengtų didelį žingsnį į priekį ir kad būtų siekiama strateginio bendradarbiavimo bei e, kad būtų sukūriamos sąlygos realiam bendradarbiavimui, galbūt palaipsniui, aišku. Mes taip pat numatome nagrinėti interneto valdymo, interneto valdysenos aspektą. Tai yra be galo svarbus aspektas tarptautiniams politiniams santykiams ir Europa čia gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį. Šią temą esame numatę surenkti neformalų tarybos posėdį, kuris vyks Milane spalio 2 ir 3 dienomis. Mes manome, kad e, yra būtina atsižvelgti visų suinteresuotų pusių e, in, interesus. Ir e, visi dalyviai turi turėti galimybę veikti laisvai. Mes siekiame, kad jungtinės valstybės keitų savo e, poziciją šituo klausimu. Mes manome, kad e, tarp Europos, kuri galėtų kalbėti vienu balsu ir jungtinių valstijų, gali iš tikrųjų būti geras bendradarbiavimas ir gali būti susitarta šito klausimu. Ir parlamentas ir komisija yra pasirengę dėti pastangas, kad dėrybos vyktų, kad būtų daroma pažanga ir siekiant užtikrinti, kad e, būtų nusiųstas stiprus signalas iš Europos pusės, kad tai yra labai svarbus politinis, labai svarbi politinė tema. Dėkuoju. Dabar sutikiu Teiksime žodį kolegoms klauti, po tris minutės leisim kalbėti koordinatoriams ir kiti, ar kitiems asmenims kalbės frakcijų vardu. Pirmiausia, EPP frakcijos vardu ponas Tajani. Prašom. Ministro. Dėkuoju pirmininkė, ponė pirmininkė, ponė. E, e Ministrė, mes tikrai džiaugiamės jūsų pristatytais prioritetais. Fiscal Compact, į Fiscal Compact buvo atsižvelgta ir tai yra tikrai e, labai svarbus aspektas ir susijęs taip pat su 20 procentų, e, kurie buvo numatyti pramoniai Žinoma, energetikos kainos, kaip jūs minėjote, yra labai svarbus aspektas, reikia tam e, svarbių konkrečių veiksmų e, ir rizika vis dar didėja atsiradus vairioms krizėms, pavyzdžiui, Ukrainoje ir Libijoje. Taigi reikia taip pat spręsti ir šios konfliktus. E, Man rodos, kad, e, Euro, kad Italijos e, veiksmai yra tikrai pozityvus, ypač kalbant apie anglės dvideginio nutiekėjimą. Vis dėlto reikėtų ir toliau kovoti su klimato kaita, siekti e, tikslų, kurių galime pasiekti ir ne tik ETS, apivartinių taršos leidimų e, sistemos tikslų, kurie kartais sunkiai įgyvendinami. Kalbant apie Digital Single Market, Giacomelli pasakė, kad e, Tai yra tikrai labai e, svarbus sektorius, kuriame yra kuriamos darbo vietos. Norėjau paklausti, ar būtų galima užtikrinti ir konkurencingumą tam, kad Europo, Europa galėtų konkuruoti, tarkim, su Japonijos ir JAV didelėmis įmonėmis. Mums reikėtų pasitelkti taip pat ir e, vienodas sąlygas. Reikėtų uh, taip pat kontroliuoti kiekvieną teisį, teisinį sprendimą. Teisėgūros sprendimą reikėtų tikrinti, ar jis neprieštarauja pramonės politikai. E, norėčiau, kad e, Italijai pirmininkaujant tikrai užgimtų tikras pra, tikra pramonės taryba, kuri tikrai padėtų ECOFIN tarybai. Mano manimu, Pasisakymuose trūko dar kred, prieigos prie kredito e, klausimo, nebuvo pasisakyta dėl paskolų. Matėme, kad 2015 metų e, biudžete taryboje buvo sumažinta lėšų tam tikroms rytims, kurios yra susiję su pramonė ir mažomis bei vidutinėmis įmonėmis. Ir e, taryba balsavo už e, įmonių už lėšų atstatymą įmonėms, kurios dalyvauja realioje ekonomikoje. Taigi mes norėtume, kad pirmininkaujančioji valstybė reikalautų, kad būtų atstatytas ankstesnis biudžetas. Todėl, kad be to mažoms ir vidutinėms įmonėms bus sunku išbristi iš krizės ir sukurti socialinę rinkos ekonomiką. Speaker, uh, eh, Madame Vice Chair of our Committee, Toja. Grazie, Presidente. Io... Pone Toja, dėkoju pirmininkė. Norėčiau padėkoti Italijos atstovams už prioritetų pristatymą. Taip pat norėčiau padėkoti už tai, kad jie yra pasirengę bendradarbiauti su parlamentu pirmininkavimo metu ir pristatyti įvairius dokumentus ir pažangą jų srityje. Norėčiau visų pirma kreiptis į e, ministrą Guidį, nes komisijos koordinatorius kreipsis į, į, į kolegą. Ministrė, norėčiau pasakyti, kad e, tikrai jūsų užsakytos mintys, e, mes tikrai pritarėme jūsų užsakytoms mintims Reikia stiprinti valdysenos priemonės. Ir jau seniai yra kalbama apie pramonės tarybą, kad reikėtų tokios tarybos. Atrodytų, kad konkurencingumo taryboje jau nebetalpa pramonės sritis. Taip pat aukšto lygio grupėse reikėtų diskutuoti ir apie tai, kad konkurencingumo politiką reikėtų peržiūrėti Europoje, todėl kad tai nėra tik Europos konkurencija. Europos politika turėtų taip pat apimti ir konkurenciją su kitomis pasaulio dalimis. Pavyzdžiui, jau ir plieno srityje vyksta ši konkurencija ir matome, kad ji yra susijusi su daugeliu įvairių klausimų. Na, o dėl 20 procentų, kurie skirti BVP pramoniai. Europa daug metų sako, kad gali pritarti tokiems tikslams, bet neranda priemonių. Mums reikia tinkamų priemonių. Uh, Ir aš tikiu, kad Italija konkrečiai imsis konkrečių priemonių, konkrečių, nors ir nedaugelio priemonių. Šį rytą buvo kalbama, pavyzdžiui, apie konkurencingumą ir apie galimybę pasinaudoti paskolomis. Reikėtų pasakyti, kad e, bankams e, e, į bankus įleidžiamas įleidžiami grini pinigai turėtų būti skirti mažoms ir vidutinėms įmonėms. Taip pat kaip reikėtų skatinti viešuosius, viešuosius finansus, viešasias investicijas, nes JAV būtent viešųjų investicijų dėka e, pagerėjo situacija. Matau, kad liko nedaug laiko. Reikėtų taip pat galėti panaudoti tas priemonės, kurios turi svertinį poveikį, pavyzdžiui, garantijos, rizikos pasidalymas ir taip toliau. Galėtume diskutuoti ir apie kitų metų biudžetą, tam, kad atsirastų taip pat ir privatus kapitalas, nes jis kažkur slepiasi. Tam, kad būtų skatinamas, skatinamos inovacijos ir moksliniai tyrimai. Galbūt pirmininkaujančioji Italija galėtų imtis veiksmų ir šiuose srityse. Galbūt galėtų paskatinti Europą žengti žingsnį ir šioje srityje. Nes reikėtų remti mokslinius tyrimus, taip pat reikėtų projektų susijusių su, startuolė, su startuolėmis ir taip toliau. E, Madam Patricija Toja. Dėkuoju, poniai toje dabar kolega Grobarčik. Dėkoju. Kalbėsiu savo gimtają kalbą. Pone ministrė, ponius ir ponai, gerbiami ministrai, leiskite padėkoti už jūsų išsamius pasisakymus ir noriu palinkėti didelės sėkmės jūsų busimaime darbe. Pirmininkaudės. Jūs kalbėjote apie anglies iš metalų mažinimą, apie ES e tikslų pasiekimą ES e 2030 e, numatytų. Tad ar yra kas nors numatyto šios srityje? Jeigu naudojame rusiškas ir Libijos dujas, apie kokį mažinimą CO2 išmetalų galime kalbėti? Tuose šalyse ypač daug nestabilumo, visose regione yra labai daug nestabilumo. Į Europą ateina žiema, bet kaip apsirūpinsime? Ar rinksimės Libijos, tai yra Afrikos dujas, ar rusiškas? Tai štai toks, tokį atsakymą reikėtų rasti į iškeltą klausimą, kaip turėtume elgtis. Nes mūsų ekonomika kol kas yra visiškai nekonkurencinga, lyginant su mūsų bičiuliais Amerikoje. Kaip ir kada mes sukursime savo konkurencingumą, pasinaudodami tokius sprendimus, pavyzdžiui, kaip Afrikos dujos. Ir kai galėsime būti konkurencingi gaudami tokių dujų. Tai ką darysime su skalūnų dujomis? Kokia jūsų pozicija yra dėl skalūnų dujų, dėl žemės plutos laužimo, norint išgauti tas dujas? E, ką manote apie grežinius siekiant atlikti skalūnų dujų žvalgybos darbus? Ar tos dujos svarbios apskritai? Dabar dėl informacijos technologijų rinkos. Jūs minėjote keturis dalykus, tarp kurių buvo vienas tokių, kuriuos vadinote interneto vadybą. Aš norėčiau dar vieną dalyką paminėti. Ankstesnės kadencijos metu parlamente mes kalbėjome apie susitarimą, kur parlamente kilo labai didelį kontroversiją. Tad gal galėtumėt pakomentuoti koks jūsų požiūris į interneto valdyseną ir ką reikia daryti šios rytyje. Ačiū. Kitas kalbės yra kolega Petersen. Jis yra mūsų komiteto vicepirmininkas. Alde frakcijos vardu. Prašau, kolega. Dėkoju. Ačiū, kad sudarėte mums progą susitikti su Italijos pirmininkaujančios ES atstovais ir aptarti mums rūpnus klausimus. Mm, aš atidžiai klausiausi jūsų pastabų, ypač tų, kurios susijusios su interneto valdysena ir tarp tinklinių ryšių. Buvo kalbama apie tinklo neutralumą ir aš manau, kad tai yra iš tikrųjų labai svarbus klausimai, nes internetas buvo kuriamas kaip atvira platforma ir pastaruoju metu e, buvo daroma viskas, kad tai ir liktų atvira platforma kvieščiau, kad ta kova būtų kovojama ir toliau. Ir jeigu reikia, kovokite dar intensyviau, kad e, internetas liktų atvira platforma. Dabar mano klausimai būtų susijęs su energetikos sritimi. Girdėjau jūs sakant labai gerų dalykų susijusių su atsinaujinančių energijos išteklių naudojimu, su energijos efektyvumo didinimu. Tačiau, jeigu įmanoma, Norėčiau, kad pakalbėtume čia šiek tiek detaliau, ką tai ką reiškia tie atskiri specifiniai tikslai, kai vyks diskusijos artimiausių metų. Ar jūs stengsitės kelti dar ambicingesnius tikslus susijusius su atsinaujinančių išteklių naudojimu, ar kalbėsite e, apie konkrečius tikslus siekiant didesnio energijos efektyvumo. Tad Nu, tie konkretūs pavyzdžiai leistų mums susidaryti labiau vaizdą apie tai, kur mus ketina vesti šios ir tie pirmininkaujantį Italiją. Ir ačiū, kad atėjote, ačiū už jūsų atsakymus. Pirmininkas, ačiū, gerbis kolega. Kolegė Lopes. Jį klaus Gue vardu. Labas vakaras visiems. Ačiū ponios ir ponai ministrai už atvykimą šią popietę į mūsų posėdį iškelti labai plataus užmojo tikslai, tačiau realybė yra tokia, kad jūsų ketinimams gali iškilti pavojus, kaip bus su mūsų pramonė. Šio krizės laikotarpį pastebėjote, kad mūsų BVP sumažėjo ir tai, kas buvo numatyta reindustrializacijai, tos lėšos pasirodė visiškai nepakankamos matėme, kad tos priemonės likusios planetame yra nepakankamos. E, pramonė dabar vystosi priešingai negu ta kryptim, kurią norėtų pasirinkti daugelis ES valstybių. Vyksta ne reindustrializacija, bet vyksta pramonės nykimas, jį iškeliauja kitur, ypač šiuose sektoriuose, apie kuriuos buvo galvojama labiausiai pirmiausia. Ir kai daromos valstybės investicijos ir kitos investicijos, tai viešoji administracija turi imtis priemonių, kad tos investicijos nebūtų beržios, kad būtų nesuojama infrastruktūra. Europos komisija turėtų labiau kalbėti apie fiskalinę harmonizaciją, apie mokesčių suvienodinimą įmonėms, nes priešingų atveju nepavyks pasiekti ekonominės plėtros ir užimtumo tikslų. Na, nebent sukurtos darbo vietos, pirmiausia, pietų Europoje, bus tos, kur dirbama sunkiai, kur uždirbama mažai, kurios yra blogos kokybės darbo vietos, o dėl to tas didžiulis nedarbas e, gali dar labiau išaukti. E, tarp tų žmonių pietų Europoje, kurie ir dabar jau yra skurdžiausiai gyvenantis. Tad būtina vystyti tvarę pramonės politiką. Duosiu pavyzdį. Aš, pavyzdžiui, norėčiau pateikti Enagas, Ispanijos įmonės pavyzdį. Ji buvo įkurta pasitelkus iš dalies ES lėšas, tai yra inovacijas naudojanti įmonė, nes e, anglies e, išmetalai atliekos ir kitos atliekos yra paverčiami švaria energija ta įmonė bus uždaryta. Kodėl? Todėl, kad bangrutuos gruodžio mėnesį, kadangi vyriausybė nusprendė, jog ta įmonė yra negyvybinga. Tačiau tos įmonės, kurios gamina švarę energiją, turi būti tos, kurios skatinamos labiausiai. Mes sakome, kad tos e, įmonės, kurie reikalinga aukšta darbuotojų kvalifikacija, kur taikomi E, tie atsinaudinančios energijos modeliai turėtų būti stiprinamos, skatinamos. Pirmininkaujančios valstybės tikslas e, būsimuosius 18 mėnesių, nes bus įmasi bendrų veiksmų. E, manyčiau, reikėjo atsižvelgti į Europos reindustrializavimo siūlymų išdėstytus planus, reikėjo konsultuoti su profesinėmis sąjungomis. Tai būtų padėję per dešimt metų sukurti labai kokybiškų darbo vietų ir vystyti tvarę politiką. Dėkoju. Ačiū, kolega Erikson, žaliųjų frakcijos vardu. Dėkoju. Norėčiau padėkoti Italijos atstovams Ačiū, kad išdėstėte mums savo prioritetus. Manau, kad yra iš ties labai svarbu kalbėti šiek tiek apie energetikos sektoriaus saugumą, apie saugų apsirūpinimą, apie CO2 išmetalų mažinimą. Būtų buvę ko gero dar geriau, jeigu galėtumėte pasakyti, kokie bus konkretų žingsniai tvirtinant energetikos saugumą. Nes problemų Europoje yra, kyla klausimų dėl to, kokius to žingsnius reikėtų žengti, kad ES galėtų padėti šalims, kad būtų galima tvirtinti geresnį energetikos saugumą ir vystyti energetikos sektorių pasiekiant didesnio energijos efektyvumo. Būtina pasiekti tų tikslų, kuriuos išsikėlėme. Norėčiau paminėti dar vieną dalyką. Norėčiau matyti e, tarp prioritetų ir kovą su korupcija, nes korupcija yra ta problema, kur yra viena iš svarbiausių. Ji iškilo pasaraisiais metais Europos Sąjungoje. Tai taip pat trukdo pasiekti geresnio ekonominio vystimosi. Ir aš manau, kad Italija irgi galėtų parodyti labai aiškiai, ką ketina daryti, kovojant su korupcija. Ačiū. Pirmininkas dėkoju. Kolega Dario Tamburano. Klausim. Ministro. Pone ministrė, norėčiau padėkoti už jūsų kalbą, bet kalbant apie Europos saugumo, e, energijos saugumą, E, Renci vyriausybė perdavė 30 procentų vienos Italijos įmonės Kinijai. Ta įmonė, kuri buvo įsigyta, e, priklauso Kinijos vyriausybei. Ir Kinijos vyriausybė turės didelę, didelę veto galę ne tik Italijai, bet taip pat ir jungtims, kurios bus sudarytos per Italiją su Afrika, su Kaspijos jūra ir kitais regionais. Jau seniai, jau nuo seniai tai daroma nepasiklausus piliečių ir e, tai buvo įvykdyta sumokant tik 2,1 milijardą eurų. Taip yra išparduodamas nacionalinis ir Europos turtas. Ką Jūs manote apie tai, kad šis turtas dabar iš dalies priklauso ne Europoje esančiai valstybei? valstybei. Ar tai buvo pranešta komisijai? Taip pat kalbant apie pereimą prie atsinaunančių šaltinių, Renci vyriausybė neseniai patvirtino mm, dokumentas bloką Italiją, kur kalbame apie e, saulės energiją ir fotovoltinius elementus e, ir buvo pratestas laikotarpis, kuris yra skirtas šioms priemonėms. E, Monti vyriausybė padidino mokesčius fotovoltiniams elementams ir dėl to šis sektorius e, patiria nuosmukį. Daug šeimų investavo į šią atsinaunančią, šį atsinaunantį energijos šaltinį, kaip tai yra susiję su Europos atsinaunančios energijos šaltinių tikslais. Dėkuoju. Thank you very much. Dėkoju už klausimą. O dabar norėtume pakviesti jūs, ponę ministrę ir ponę valstybės sekretoriau, atsakyti į tą pirmą raundą klausimų. Grazie, signor Presidente. Allora, cerco di rispondere. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pabandysiu atsakyti kai kuriuos e, klausimus pakankamai glaustai, tikiuosi. Ponui Tajani noriu pasakyti, jog pritariu tai, ką jisai sakė. Ir kaip pirmininkaujantį valstybę mes ir e, toliau sieksime e, įgyvendinti tarybos išvadas dėl pramonės dimensijos. Aišku, mes e, turime siekti dialogo dėl konvergencijos tikslų ir aišku, tas tikslas kol kada negali būti saistantis, tačiau e, turime siekti, kad, kad tas tikslas būtų įtvirtinamas. Ir šito klausimu vyksta diskusija. Ir aišku, kol kas valstybės dar nėra e, pasiekusios visišką sutarimą. Tačiau mes bandysime eiti tą linkmę. Na, o kalbant apie energetikos e, sąnaudas ir apie mažanglę ekonomiką, tai be jokios abejonės mes pritarėme e, nustatytiems tikslams 40 procentų ir 27 procentams atsinaujinančių energijos šaltinių. Komisija pateikė komunikatą dėl energijos taupimo ir ten yra fiksuojami kiti tikslai 30 procentų tikslas iki 30 metų. Mes, kaip pirmininkaujantį valstybę, pritarėme tiems tikslams ir padarysime viską, kad e, būtų einama šitų tikslų vykdymo link. Mes taip pat tikėmės, kad komisija pateiks atitinkamų pasiūlymų tam tikriems sektoriams, kurie patiria ypač e, didelę konkurenciją ir kad bus atsižvelgiama į pastangų pasidalymą siekiant mažanglės ekonomikos. Ir ypač atsižvelgiant į tas įmonės, kurios patiria didžiausią konkurenciją. Toliau ponestoja klausimas dėl valdymo ir dėl konkurencingumo tarybos. Dėkoju šitą e, klausimą. Mes Milane buvome surengę neformalų tarybos posėdį ir galiu pasakyti, kad požiūriai didelė dalimi sutampa dėl valdysenos ir dėl konkurencingumo tarybos, tad manau, kad mums pavyks pasiekti užsibrėžtą tikslą ir be jokios abejonės bandysime siekti sutarimo ir aukšto lygio grupės sustiprinimo sieksime užtikrinti mainstreamingą energetikos e, teisės aktų paketo kontekste, atsižvelgiant aišku ir į makro ir į mikro ekonominius aspektus. Jūs taip pat kalbėjote apie 20 procentų tikslą. Jį minėjo taip pat e, ir ponas Tajanis, taip pat apie mažas ir vidas įmonės. Aš kaip pirmininkančios valstybės atstovė, manau, kad reikėtų gilinti diskusiją šitais klausimais. Tai taip pat yra susiję su moksliniais tyrimais, su prieiga prie paskolų. Mes turime daryti viską, kad būtų skatinamas augimas ir kad prie to optimaliai galėtų prisidėti ir mažos ir vidutinės įmonės. Aišku, yra ir kitų priemonių, ir kitų faktorių, kuriuos galėtume panaudoti šiame kontekste. Garantijos taip pat galėtų būti tinkama priemonė siekiant užtikrinti didesnės investicijas. Toliau kolega Grubazevič kalbėjo apie mažanglę ekonomiką ir dujas. Italija kaip pirmininkaujanti valstybė remia mažanglis ekonomikos tikslą. Aišku, Europai reikia apsirūpinti dujomis ir čia iškyla tam tikrų nerima keliančių geopolitinių aspektų. Pirmininkaujanti valstybė dės pastangas, kad vidutinės trukmės laikotarpiu tarpiu Europa galėtų užsitikrinti energetinį saugumą, maksimaliai išnaudodama saugyklas, egzistuojančias struktūras, taip pat panaudodama reverse flow e, galimybės. Aš apie tai kalbėjau pasisakydama. Čia taip pat e, iškyla ir infrastruktūrų klausimas ir tų infrastruktūrų tobulinimo, tinklų e, tobulinimo klausimas dujų sektoriuje. Tai yra labai svarbus aspektai. Skalūninės dujos taip pat buvo minimos. Aš manau, kad kiekviena valstybė narė turi vertinti tokį e, galimą pasirinkimą ir galbūt yra įmanoma naudoti vietinius šių dujų išteklius atsižvelgiant į aplinkosaugos reikalavimus. Aš manau, kad e, busimajame Europos energijos šaltinių spektre šitai e, energijos rūšiai gali tekti tinkama vieta. Toliau e, Petersen klausimas, aš manau, kad jį iš dalies jau atsakiau, dėl tikslų, dėl atsinaujinančios energijos, taip pat dėl energijos taupimo. Mes pritarėme šiems tikslams. Tie tikslai jau buvo fiksuoti iki mums pirmininkaujant ir 27 e, procentai, 30 e, procentų, 30 procentų energijos taupimo tikslas taip pat mums yra e, priimtinas, mes remiame juos. Manome, kad tie tikslai yra labai svarbus ir kaip pirmininkaujantį valstybę sieksime sutarimo ir bendro šitų tikslų įgyvendinimo. Tai aišku yra pakankamai dideli iššūkiai, tačiau e, manau e, ir jiems reikės e, dar e, tam, tam tikro darbo siekiant bendro sutarimo, tačiau manau, kad tai įmanoma. Toliau kiti klausimai. Manau, kad į juos aš atsakiau. Galbūt lieka tik tai e, fisk, fiskalinis aspektas, kuris čia buvo paminėtas. Bet manau, kad finansų ir ekonomikos ministerijos atstovai galėtų tiksliau jį pakomentuoti, bet be jokios abejonės e, ši tema yra svarbi ir tai yra susijęs su ekonomikos augimu ir su pramonės sektoriumi. Dėl uh, viešojo sektoriaus investicijų, manau, kad tai taip pat yra prioritetinis klausimas ir per Italijos pirmininkavimą mes šį klausimą nagrinėsime ir dėsime pastangas, kad visos e, įmanomos priemonės būtų įgyvendinamos siekiant užtikrinti didesnės e, viešo sektoriaus investicijas Europoje. Toliau panas Erikson, energetinis saugumas, egzistuojančios infrastruktūros, e, stres testai. Mes paprašėme, kad e, komisija pateiktų analizę šitais klausimais. Ir šito klausimo kol kas nieko naujo nepasakysiu, ponas Tamburano. Toliau ponas Tamburano pateikė tam tikrų klausimų, kurie susiję su grinai Italijos specifika. Galbūt aš jums atsakysiu į tuos klausimus e, ne šitame posėdėje, todėl kad e, tie, tie klausimai yra grinai specifiškai itališki klausimai, nors jie ir susijęs su atsinaujinančiais energijos šaltiniais, tačiau manau, kad šis posėdis ne visai tinkama vieta atsakyti, šitam, atsakyti šitą klausimą. Dėkuoju, pane pirmininkė. Prašom, gerbiamas valstybės sekretoriau. Sì, per quanto riguarda Dėl ponio, pono Tajani klausimo. Europos pramoniai trūksta garantijų. Na tai tikrai sutampa ir su mano mintimis, kurias išsakiau, kalbėdamas apie mūsų tikslus. Reikia užtikrinti, kad bus laikomasi e, tinklo neutralumo ir taip pat, kad bus e, taikomos vienodos konkurencingumo sąlygos. Gali būti tik dvi galimybės. Arba rinkos subjektai turi autonomiškai rasti pusiausvyrą, pasiekti tą pusiausvyrą, bet tikriausiai, kad tada nugalėtų stipresni subjektai. Arba reikėtų, kad tarptautinės institucijos imtųsi vaidmens, svarbaus vaidmens ir pritaikytų tam tikras taisyklės. Dėl pono Rubačič klausimo, kalbant apie interneto valdyseną, mes norėtume išvengti rizikos, kuri kiltų iš sustarimo, kurį jūs minėjote. Mano manimu, reikėtų labiau sižvelgti į piliečių interesus ir mažiau į, institu, į įstaigų, e, įmonių interesus. Na, aš turiu menyje, pavyzdžiui, autorinių teisų pažeidimus ir taip toliau. Reikia visų pirma galvoti apie vartotoją, apie pilietį. Taip pat reikėtų išvengti ir per didelio kišimosi ir e, privatumo pažeidimų. Kai kas sakė, kad internete mes pateikėme save. Ir nereikėtų paukoti asmens privatumo internete. Taigi, suprantu, kad interneto ir valdysenos klausimai negali būti tik komerciniai. Reikia nepamiršti taip pat ir institucijų atsakomybės. Institucijos turi galėti e, kontroliuoti. San Paulio buvo diskutuojama apie ICAN pažangą, apie daug suinteresuotųjų subjektų ir apie jų dalyvavimą. Manau, kad tikrai vyriausybės, Europos vyriausybės turi dalyvauti, sprendžiant šį klausimą. Dėkuoju ponui Petersonui. Internetas kaip atvira platforma, kaip vieta, kur atsiveria galimybės, kur galime išreikšti savo laisvės kur galime išreikšti savo verslumą. Mes norime, kad rinka būtų atvira platforma, bet reikėtų taip pat galėti apsaugoti, e, bu, apsaugoti asmenis. Internetas turi būti atvira erdvė, bet reikėtų apsaugoti ir subjektus. The... Dėkoju. Dabar uh, suteiksiu uh, žodį ponui Bonandu. Mm, dėkoju pirmininkė ponui Guidi norėčiau pasakyti. Poniai Guidi norėčiau pasakyti, kad reikėtų padėti ir mažiesiems, ir tai padėsime ir didiesiems. Europa pastaruoju metu padeda labiau didiesiems. Jūs sakote, kad jūsų programa yra ambicinga, jūs tai sakysite ir ateityje, bet rezultatai yra liūdinantis, galbūt reikėtų dar kai ką keisti. Jūs kalbėjote, kalbėjote apie energetikos politiką bet jūs, ne, jūsų santykiai su Rusija yra nekokie. Manau, kad jeigu ir toliau tęsite tokį požiūrį, paruoškite daug mėgmaišių kitai žiemai, kai Rusija užsuks kranelius. Jūs kalbėjote apie mažas ir vidutinės įmonės ir apie posėdį, kuris vyko Neapolyje. Neapolyje man jau teko lankytis, ten yra skani pica, bet e, Jeigu kalbame apie mažas ir vidutinės įmonės ir kalbame apie tai Neapolėje, tai būtų tas pats, kas važiuoti, tarkim, į dykumą ir ten kalbėti apie grybus. Tikrai Neapolis nėra tinkama vieta. Kai jūs kalbėjote apie ba bankų darbuotojus, nekalbėjote apskritai apie bankų, nes jūs tikriausiai esate bankų darbuotojų draugai. Bankai iš Centrinio Europos banko uždirba gauna daug pinigų ir pritaiko net ir pritaiko net 10 procentų palūkanų normas mažoms ir vidutinėms įmonėms. Šie procentai turėtų sumažėti iki 3 procentų. Baigiu pasisakymą. Dar yra 13 prašančių žodžių asmenų. Norėčiau tik pabaigti padėkodamas ir aš tikiuosi, kad buvo nors šiek tiek tiesos jūsų pasisakime. Dėkoju. Norėčiau paprašyti kalbėti nelgiau negu pusantros minutės. Todėl, kad dar yra 14 prašančių žodžio narių. Ponas Giurk. Dėkoju pirmininkė, ponė ministrė, ponė viceministrė, e, ponė sekretoriu. Su įdo, susidomėjimu klausiausi šio pristatymo ir džiaugiuosi, kad energetinis saugumas jums bus prioritetas. Ukrainoje yra krizė ir uh, centrinė ir rytinė Europa tikrai yra pažeidžiama, kalbant apie energetiką. Po 2006 ir 2009 buvo daug pažengta energetikos rytyje, vis dėlto dar lieka daug darbų, reikia įgyvendinti tinklų jungtis, reikėtų įgyvendinti projektą Rivers Flow ir kitus projektus, reikėtų taip padidinti energijos uh, E, saugojimo pajėgumus. Taip pat reikėtų pasitelkti ir naujus atsinaujinančios energijos šaltinius. Kokius naujus energijos šaltinius galėtume pasitelkti pažeidžiamiausiose srityse, aš turiu omenyje ypač e, centrinę ir rytų Europą. E, Mes kalbėjome, pavyzdžiui, apie suskystintas gamtinės dujas Italijoje. Dėkoju pirmininkė, dėkoju už gerą pristatymą. Jums tikrai tenka didelį atsakomybė, ypač e, dabar energetikos rytyje. Turime užtikrinti energijos tiekimą pramonė ir visai Europai, taip pat nepamirškime ir klimato kaitos. Reikia užtikrinti energetinį saugumą, nepamirštant Rusijos. Taip pat dar nesibaigė finansų krizė. Europa taip pat yra susiskaldžiusi, kalbant apie energetiką. Aš esu iš Švedijos. Mūsų pram, e, įmonių ministerijoje kalbama apie energetiką. Mes siekiame, kad 100 procentų energijos būtų gaunama būtent iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Ką pirmininkančių valstybė gali padaryti tam, kad būtų pašalinta spraga tarp ener... požiūrio į energiją Europoje. Yra diskusijos, kurios vyksta, pavyzdžiui, apie, iš, apie skalūnų dujas, apie suskistas gamtinės dujas ir taip toliau. Dėkoju, ponas Karins. Dėkoju, pirmininkė, ponė ministrė. Aš turėčiau vieną klausimą. Jūs minėjote, kad energetinis saugumas ir priklausomybės nuo iškastinio kūro mažinimas yra labai svarbus bet atrodytų, kad vis dėlto šie du aspektai prieštarauja vienas kitam. Nes iš tikrųjų, pavyzdžiui, Lenkijoje, jeigu norime mažinti priklausomybę nuo iškastinio kūro, reikia didinti e, sunaudojamų, sunaudojamų suskystintųjų dujų kiekį negalime importuoti iš Rusijos, reiks importuoti iš Šiaurės Afrikos, bet ir šis šaltinis nebūtų pastovus. Mums e, galbūt reikėtų užsibriežti netokius ambicingus tikslus, kalbant apie priklausomybės nuo iškastinio kūro mažinimą. Arba galbūt reikėtų tinkamos infrastruktūros tam, kad tose Europos regionuose, kur nėra pasirinkimo, energetinio pasirinkimo, atsirastų ta alternatyva. Tikrai norėčiau paskatinti taip pat ieškoti fondų reikiamų finansų tam, kad ta infrastruktūra, infrastruktūra tose regionuose e, atsirastų. todėl kad siekiant priklausomybės nuo iškasnio kūro mažinimo reikia užtikrinti ir šį aspektą. Dėkuoju, ponas Boni. Dėkuoju už jūsų pristatymus. Tikrai buvo labai įdomu jų klausyti. Aš pritariu jūsų pastangoms pagreitinti darbą bendros skaitmeninės rinkos rytyje. Šiandieną mes diskutavome apie ENISA vaidmenį ir apie šios agentūros ateitį. Norėčiau paklausti e, pono Džekomeli apie tinklo ir informacijos saugumo direktyvą. E, ši direktyva tikrai pagerins kai kuriuos aspektus. Buvo sakoma, kad kai kurios valstybės narės supranta, kad bendradarbiavimas turėtų ribotis tik strateginėmis diskusijomis. Valstybės narės turi bendradarbiauti strateginių lygių, keistis geriausia patirtimi ir taip toliau. Vis dėlto taip pat svarbu užtikrinti, kad bendradarbiavimas vyktų ir techniniu bei operaciniu lygiu. Kibernetinis saugumas yra labiau techninis ir e, operacinis aspektas. Reikia gyvendinti šią direktyvą ir taip pat reikėtų užtikrinti, kad ji bus įgyvendinta nacionaliniu lygiu. Dėkoju. Ačiū, kolega Tadička. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone Džekomelė, ačiū uh, už pristatymą. Matau, koks dinamiškas buvo jūsų e, pasisakymas. Jūs kalbėjote ir mes kalbėjome apie tarptinklinį ryšį ir kalbėjome apie tinklo neutralumą. Aš norėčiau tik perduoti tokią žinę, gal jūs ją perduotumėte tarybai. Uh, nes regis stengiamasi bus susilpninti egzistuojančius šioje srityje teisės aktus, norėtųsi, kad to nevyktų. Klausimas. Vienas iš jų bus susijęs su administracinė našta. Aš pritariu jūsų plataus užmojo siekiams ir raginčiau tikrai tų tikslų siekti. Tačiau Italijos pristatyme nėra labai aiškiai išdėstyti numatyti prioritetai. Mes galėtume sumažinti biurokratinę naštą 10-15 procentų ir tai iš karto galėtume pamatyti, kokį teigiamą poveikį tai turi. Silpniausia institucijų yra taryba, ten mažiausiai mažinama administracinė našta, ten neatliekama jokio tyrimo dėl to, kokį poveikį turėtų šis naštos sumažinimas. Tiesiog e, jūs negalite, žinoma, visko išspręsti vienu įpū, bet jūs paprašyčiau bent jau pradėti diskusiją, ar ketinate tą daryti. Na ir kitas klausimas, sankcijos Rusijai. Aš suprantu, kad tai yra jūsų e, kolegų vyriausybėje kompetencijos rytis, bet jūs e, irgi dirbsite prie to klausimo. Mano klausimas būtų toks, kaip jūs žiūrite į diskusiją e, dėl sankcijų taikymo Rusijai, dėl jos veiksmų Ukrainoje. Ačiū, pirmininkas, dėkoju. Kolega Blanko Lopes. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, ponė, minis, ponė ministrė, ačiū valstybės sekretoriui. Norėčiau priminti, kad Reindustrializacija yra esminis dalykas siekiant užimtumo didinimo. 2010 metams buvo numatytas 20 procentų tikslas. Norėčiau pasakyti, kad mūsų aplinka turėtų būti draugiškesnė mažoms ir vidutinėms įmonėms. Jos turėtų turėti tinkamą finansavimą, gauti e, kreditus, kai to reikia. Nes to nebuvimas nesudaro geros aplinkos, kur gali tinkamai kurtis ir veikti mažos ir vidutinės įmonės. Be to labai svarbu ir mokestinė politika. Tad labai svarbu sukurti tvarę platformą, kad konkurencingumas padidėtų tarptautinėje arenoje mūsų mažutinių įmonių. Tai turėtų būti pramonės politikos vienas svarbiausių tikslų. Tai yra e, labai ypatingai e, turėtų būti sunčiamas aiškus signalas. E, Europos pramonė turėtų sulaukti investicijų, kad dėl biudžeto jis kol kas nėra pakankamas, apie tai dar sakiau, tačiau, kaip sakė ponas Juncker savo programinėje kalboje, yra būtina turėti labai plataus užmojo planą, pirmiausia dėl strateginės infrastruktūros kūrimo. E, pavyzdžiui, kai dėl dujų e, apsirūpinimo jomis svarbu tą infrastruktūrą turėti, tai yra esminis klausimas. 2020-aisiais e, tik, tikslai turi būti pasiekti. Ačiū, sako pirmininkas Ponas Puraldė ir kitas kalbėtas. Dėkoju pirmininkė. Norėčiau paklausti pono Džakomelį. Norėčiau paklausti, ar mes apsaugosime naujus operatorius. Gal mes, galbūt mes apsaugosime tik didelius operatorius ir pamiršime Europos piliečius. O ministrai Guidi norėčiau paklausti. Ministrės Guidi norėčiau paklausti. kaip konkrečiai norėtumėte, kokių priemonių konkrečiai norėtumėte imtis tam, kad būtų apsaugotos mažus ir vidutinės įmonės. Todėl, kad Italijoje trūksta, nėra strategijos. Manau, kad Italijoje turėjo čia atvykti pasiruošusi ir mūsų manimų jūsų pasisakymai šiandieną mums nedaro garbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti parengus labai aiškius pasisakymus. Jūs puikiai diagnozavote visas visunčias problemas. Norėčiau dabar paklausti, iš viso to, ką sakėte, kokie bus jūsų prioritetai, ką darysite pirmiausia tą savo pirmininkavimo pusmetį, nes būtent tai yra svarbiausias dalykas. Norėčiau pateikti du pavyzdžius. Kalbėjote apie svarbų vadovų susitikimą, kur bus kalbama apie energetinę partnerystę tarp ES ir Viduržėmio jūros valstybių. Maničiau, kad jūsų patikimumas būtų dar didesnis, jeigu prasidėtų darbai siekiant sujungti um, pusęsalį Iberijos su likusia Europos darimi. Daugybę metų apie tai kalbama, bet nieko konkretaus nevyksta. E, Europa ES 2020 tikslai. Vėlgi vakar kalbėjome apie 15 metų biudžetą, kalbėjome apie esminės politikas. Kad būtų galima sukurti geresnę konkurencijos politiką. Bet irgi kas bus daroma? Tai aš manau, kad jūsų uh, pasiūlymai bus tokie pat konkretūs, kaip išdėstytos idėjos, nes kol kas dėja idėjų Europai, Europai nebepakanka, reikia iš jo daugiau. Ačiū, panas Martin. Merci, monsieur le président. Um... Euh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš labai atidžiai klausiausi ministrės Guidi pasisakymo. Man labai patiko uh, jūsų ryštas siekiant reindustrializuoti Europą. Pramonės sektoris mums yra labai svarbus. Man asmeniškai atrodo, kad jis labai svarbus. Tačiau norėčiau jūsų paklausti, ką jūs manote apie konkurencijos generalinį direktoratą, nes kartais tas direktoratas elgiasi kaip, kaip talibanai. Galbūt reikėtų labiau politinio matymo čia ir daugiau lankstumo siekiant e, pagerinti e, šio sektoriaus padėtį, ypač turint omenyje, jog tas sektorius įgyja kai kuriais atvejais strateginės svarbos. Turime galvoti apie dabartinį kontekstą, nes e, aerobuso įmonė tam tikromis sąlygomis galbūt iš viso būtų nesiradusi Europoje, o dabar niekas negali nuginčyti, kad tai yra mums labai svarbi įmonė. Dėkuoju. Ponui Martin, atsiprašau, kad jūsų pavardę ištariau neteisingai ne, ne pirmą kartą. Ponas Kaliu. Uh, thank you very much and um, to this board speaker. Ponas Kelly, dėkoju. Iš, girdome jūsų, pris, jūsų pasisakymus ir praktinį požiūrį. Norėčiau pasakyti, kad mano šalis pirmininkavo Europos Sąjungoje maždaug prieš metus, tad iš tikrųjų galiu patvirtinti, kad geras startas yra labai svarbu. Dabar dėl skaitmeninės rinkos. E, egzistuoja tam tikros finansinės įtampos, dėl to sunku priimti tinkamus sprendimus. E, kitos kadencijos metu mums apie tų klausimų reikės dirbti. E, klausimas taip pat labai svarbus yra susijęs su mažomis ir vidutinius įmonėmis vystančiomis elektroninę prekybą. Milane vyks konferencija šiuo klausimu, tai jūs gal galėtumėte daugiau šiek tiek uh, pakomentuoti, kokiu rezultatų bus siekiama ir kaip jie bus įgyvendinami. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju. Pone Kailį, prašau. Dėkoju. Pone pirmininkė, ačiū, pone ministrė, ačiū taip pat valstybės sekretoriui už Italijos prioritetų išdėstymą. Noriu padėkoti už jūsų išsakytų žodžius, norėčiau paklausti dėl energetinio apsirūpinimo saugumo. Tas klausimas juolab svarbus, kad e, trečiajame metų ketvirtyje mes galime pritrūkti energijos išteklių. Gali atsitikti taip, kad susidursime su sabotažo atveju, atleiskite už šį žodį, bet taip gali nuvykti. Ir tai bus susijęs su energijos išteklių importo atveju. E, dėl suskystintų gamtinių dujų importo į Graikiją ir Italiją. E, pradedama investuoti į suskystintų gamtinių dujų sandėliavimo struktūras. Tad man įdomu, kiek visą tai gali kainuoti, ar mums pavyks įgyvendinti tuos projektus, nes esame visiškai nustekenti krizės, nes tai yra viena didžiausių krizių, ilgiausių krizių. Ar egzistuoja koks nors planas dėl to, kaip padėti žmonėms e, susidoroti su tomis išlaidomis, kurias teks paukoti mokant už energijos išteklius. Dabar dėl kitų dalykų. Daug kas kalbama televizijos kanaluose dėl to, kaip nutekinami asmeniniai duomenys. Dingsta tie duomenys, kurie buvo ištrinti, išimti, tačiau jie vis tik patenka į tinklą. Tai irgi yra ES politikos vienas iš klausimų, kas bus daroma šios rytyje, ar bus taikomos sankcijos, ar galima uh, užkirsti kelią tokiems atvejams. Aš jau sakiau, kad Google įdėgė sistemą, kuri leidžia stebėti savo duomenų situaciją, jų judėjimą. Bet e, reikalas tas, kad duomenys dar galima e, panaudoti neteisingo. Dabar žvelgiu į ponę ministrę ir kviečiu atsakyti į antrą klausimų seriją. Prašom. Taip atsakysiu greitai, kad neužtrukčiau per ilgai, ponui Banano, jeigu tinkamai supratau jūsų klausimą. Jūs e, pasisakydamas e, paminėjote daug įvairių labai itališkos e, specifikos dalykų, minėjote Napolį ir kol kas aš neatsakysiu dėl Napolio į jūsų klausimą. Aš žinau, kaip jūs tai vertinate, bet neatsakysiu. Toliau dėl sankcijų Rusijai Man atrodo, kad tai yra tema, kurią taip pat palėtė ir ponas Telička. Tai, e, kaip jūs suprantate, yra tema, kuri ne visiškai tiesiogiai susijusi su mano kompetencijos rytimi. Ir aišku, aš manau, kad e, sankcijos nėra savitikslis dalykas. Tai yra e, tam tikra priemonė, kurios griebiamasi esant kraštutiniams aplinkybėms. Ir e, aišku, turi būti ieškoma sprendimo, turime dėti visi pastangas ir e, turime visi siekti sprendimo. Tas sprendimas turėtų būti priimtas kaip įmanoma greičiau. Europa ir kiekviena valstybė narė turi to siekti. Aišku, mes vertinsime padėtį, tai aišku yra labai svarbus Europai dalykai, ir e, e, Europoje šitie dalykai turės pasiekmių ir ekonomikos sektoriuje. Ne vienas iš jūsų minėjo ir tai, kalbėdamas apie galimas pasiekmes. Tai buvo pasakyta kalbant apie saugumo aspektą. Aišku, padėtis yra nuolat stebima ir visi turėtume tikėtis, kad vis dėlto pavyks rasti problemos sprendimą. Na, o tos e, priemonės, tos, kurių, kurių įmasi Rusija, tai e, taip pat dalykai, dėl kurių valstybės narės e, turi priimti tam tikrą poziciją, bet turime visi dirbti siekdami sprendimą. Pabandysiu atsakyti ir kitus klausimus. Man atrodo, kad e, gerbimo Gybič ir, ir Karlso ir Federlai klausimai yra susijęs su energetiniu saugumu, su energijos sistemų jungtimis ir mažanglė ekonomika. Kaip sakiau jau anksčiau, galiu pasakyti, jog mes kaip pirmininkaujantį valstybė remsime e, mažanglės ekonomikos tikslus ir pastangas šitą linkme, nes mes pritarėme ambicingiams tikslams, apie kuriuos kalbėjau anksčiau šioje srityje. Europos strategija siekiant mažanglės ekonomikos neprieštarauja atsinaujinančių energijos šaltinių tikslams ir energijos taupimo tikslams, netgi atvirkščiai. E, pastarosios dvi sritis kaip tik padeda siekti mažanglės ekonomikos. Aišku, visam tam reikės daug laiko ir aišku, valstybės narės turi siekti to, įmonės taip pat ir turi būti einama tą linkme Europos lygmenių. Trumpalaikėje perspektyvoje Čia taip pat buvo beje pateiktas klausimas, kolegos Blanko, Blanko Lopės klausimas dėl e, jungties tarp e, investicijų ir dabar egzistuojančių jungčių. Ir aišku, dėl kofinansavimo. Ko, ko E, europinės ir strateginės reikšmės projektų. Dažnai tai čia kalba sukasi apie vidutinės trukmės laikotarpį. Ir kaip sakiau anksčiau, bus naudojami visi finansavimo šaltiniai ir alternatyvūs finansavimo e, šaltiniai, siekiant įgyvendyti tuos projektus, atsinaujinančio energijos e, šaltinių srityje, energijos taupimo srityje, taip pat statant jungtis, turiu galvoje pietų koridorių, be kitako. Tai yra dalykai, kurie vyks trumpalaikiu, vidutinės trukmės ir ilgalaikiu laikotarpiu. Ir tai, aišku, yra susiję ir su uh, kitais energijos šaltiniais, tokiais kaip e, suskistintos gamtinės dujos. Dabar šitų dalykų kai kur trūksta, be kita ko Ispanijoje. Tuo tarpu tai yra labai svarbu, sitikrinant e, mūsų energetikos saugimą bei diversifikuojant mūsų energijos šaltinius. Kalbant apie vidinės ir mažas įmonės. pakartosiu tai, ką sakiau anksčiau šio klausimu. Ir galbūt dabar truputį nukrypsiu į šoną, pakomentuodama e, Italijos padėtį. Mes e, pradėjome Industrial Compact Italijoje. Mes manome, kad Europa taip pat turi pradėti gyvendinti pramonės e, strategiją ir ypač didelį dėmesį reikia kreipti į mažas ir vidutinės įmonės čia, tačiau ne vien tik tai į jas. Aš anksčiau minėjau mainstreamingo aspektą, tai yra pramonės dimensijos įtvirtinimą įvairiose politikose. Tai užtikrintų konkurencingesnę ir stipresnę Europos, tai padarytų Europos pramonės sektorių konkurencingesnį ir stipresnį. Taip pat turime siekti įgyvendinti kovo mėnesio tarybos e, išvadas. Komisijos tame tarybos posėdėje buvo paprašyta parengti e, planą įtvirtinant pramonės dimensiją įvairiose ES politikose. Ir čia yra tam tikrų be galo svarbių aspektų Jeigu norime atgaivinti Europos pramonės konkurencingumą ir su to susijusiu paslaugų konkurencingumą, tai turime, aišku, didinti investicijas ir maksimaliai panaudoti sukauptą kompetenciją atsižvelgdami Europos specifiką. Čia, aišku, labai svarbus aspektas yra konkurencija. Reikėtų keistis gerąją sukaupta praktika konkurencijos srityje, todėl kad e, yra tam tikrų kompetencijos centrų ES, kurių patirtimi būtų galima pasinaudoti ir tai labai svarbu globalizuotame pasaulyje. Šiandien susitikusi su Italijos parlamentarais kalbėjau apie tai ir apie e, reindustrializavimo kai kuriuos e, projektus ir pro, procesus, todėl kad dabar turime atsilaikyti atlaikyti konkuren, konkurenciją iš kitų pasaulio e, regionų. Ir kartais ta konkurencija nebūna sąžininga. Kartais jinai būna atvirai nesažininga Taip atsitinka globalizuotame pasaulyje ir gana dažnai strateginės reikšmės, fundamentalios reikšmės sektoriuose mūsų valstybėse narėse, bet taip pat ir, ir Europos lygmenių, galiu paminėti plieno sektorių, e, labai dažnai tie, tie svarbus sektoriai nukenčia nuo tos e, nesažiningos konkurencijos. E, Todėl turime skirti didelį dėmesį tam. Tad e, prieiga prie finansavimo čia yra labai svarbus dalykas, labai svarbu taip pat yra e, skatinti inovacijas, remti inovacijas ir mes bandome tai daryti ir tikimės, kad komisijos roadmap e, planas padės mūsų pramonės sektoriui. Manau, kad atsakiau maždaug į visus pateiktus klausimus. Dėkuoju. Thank you very much, madam. Dėkuoju. Poniai ministrai. Na ir dabar suteiksiu žodį sekretoriui Džekomelį. Dėkuoju. Pirmininkė, ponė Bonė, aš pritariu e, jūsų mintims dėl direktyvos NIS Mums tai yra prioritetinis klausimas. Naudojantis šią direktyvą bus galima bendradarbiauti ne tik strateginių lygmenių, bet taip pat ir operatyvinių, techninių lygmenių. Aš tikrai tam pritariu. Žinoma, čia neturiu užsakyti tik savo asmeninės nuomonės. Žinau, kad reikės stengti siektis šio tikslo. Šiuo metu valstybėse narėse skiriasi apsaugos lygmuo. Mes pasiūlėme naują tekstą, dabar darbo grupėje jis yra aptarinėjamas. Mes norėtume, parengti bendrą mechanizmą, kuriuo vadovantis būtų galima kovoti su kibernetinėmis, e, kibernetiniais pavojais. Mes nekalbame tik apie strateginį bendradarbiavimą. Reikia taip pat ir užtikrinti e, pasitikėjimą. Jūs žinote, kad šiuo metu keičiasi, keičiamasi duomenimis bendradarbiaujant. Ir e, tikrai diena iš dienos reikėtų gerinti pasitikėjimą bendradarbiaujant. Žinoma, mūsų tikslas yra, kad direktyvai NIS būtų pritarta dar Italijai pirmininkaujant. Ponui Telička, norėčiau pasakyti apie tarptinklinį e, ryšį. Komisijos narė Krūs tikrai įdėjo daug pastangų šioje srityje. Taip pat ir parlamentas labai aiškiai ištakė savo nuomonę. Mes manome, kad pirmininkaujančioji valstybė turi siekti tikslo, kuriam galėtų pritarti visos valstybės narės. Dar ir todėl, kad ir už ES ribų būtų pasiūstas signalas apie politiką, kuriai visi pritarė būtent politiką, skaitmeninę politiką, skaitmeninių ryšių politiką. Kai kuriuose valstybėse yra pasitelktas E, jau automatinis e, investicijų į infrastruktūras mechanizmas. Ir e, tokios valstybės susirūpinę, susirūpinimu žvelgia į siūlomus pakeitimus. Aš manau, kad nereikėtų nesižvelgti į šias pastabas, bet taip pat nereikėtų ir e, netesti savo darbo, todėl kad tikrai reikėtų įveikti tarp tinklinio ryšio keliamas kliūtis, jos kyla piliečiams Na, nemanau, kad mano ir pono Borelį vizija labai skiriasi. Mes norime išvengti didelių grupių susitarimų ry ryšių srityje. Kai mes kalbame apie darbo vietų kūrimą, atsiveriančias galimybės tinkle. Mes visi galvojame apie tą patį tinklą. Tinklą, kuriame atsiveria naujos galimybės. Taigi nereikėtų sumažinti to teigiamo poveikio. JAV yeah, Federal Communication Commission yra pasisakiusi dėl, dėl uh, šio klausimo ir um, reikia, kad diskusijos tęstusi. Ir reikia apibriežti, kokia turi būti E, tinklo kokybė ir apie kokius skaičius mes kalbame. Negaliu atsakyti ponui Zorinį, pasi, pasirinkdamas konkretų sprendimą. Man visai patiktų atsakyti, kad galime kažkuo nesirūpinti, Juk yra daug klausimų, tarkim, NIS, interneto, valdysena, tinklų, neutralumas ir taip toliau. Negalime pasakyti, kad galime pasirinkti tik vieną iš šių temų. Tai yra klausimai, kurie svarbus, visi svarbus uh, Europos Sąjungai. Mes visi Turime susijęti investicijas, žinias ir tradicijas. Taip galėsime pasiekti daug pažangos skaitmeninėje revoliucijoje. Bet jeigu valstybės narės, vyriausybės ir Europos parlamentas kartu imsis to paties iššūkio. Manau, kad tikrai galėsime pasiekti šio ambicingo tikslo. Ponas Kelė apie priekybą internete tikrai norėčiau pasakyti, nors tai iš tikrųjų nėra mano kompetencija. Manau, kad šioje srityje galėtume pasiekti geresnių rezultatų. Tai yra svarbi tema. Na, o dėl interneto valdysenos tikslų jau kalbėjau. Manau, kad neformali taryba pritarė požiūriui į interneto valdysenos, e, taip pat remiasi ICAN reforma, remiasi la, žodžio laisvę, kūrybos laisvę, siekia užtikrinti žmogaus teisų laikymasi, privatumo laikymasi. Visi šie aspektai turi būti svarbus, kuriant naują interneto valdysenos modelį. Europa turi kalbėti vienu balsu ir taip pat turime mėgsi naujus ryšius su, jungti, su JAV. Taip pat, poniai Kaili, pasakysiu, kad tikrai gaila, kad yra vagiami asmeniniai duomenys. Ir kad šiuo metu tikrai galima lengvai pažeikti privatumą, asmens saugumą. Ir tinkle šiuo metu dar neįmanoma apsaugoti kiekvieno asmens privatumo. Mes neturime apibriežti sankcijų arba kokios gali būti pasiekmės. Vis dėlto mes turime pabrėžti, kad privatumo saugumas, saugojimas, apsauga yra vienas iš prioritetų. Ir tik jį užtikrindami mes galime uh, E, saugiai dirbti ryš e, internete. Ačiū, ponė ministrė, ačiū valstybės sekretoriai. Daugelie pasisakymų buvo reiškiama parama jūsų uždėstytiems prioritetams ir tam, ką jūs ketinate daryti. E, jūs dirbsite apie 4-5 mėnesius. Tačiau, nu, nes bus kalėdos ir šiaip sutrumpės dėl to jūsų darbas, tačiau norime palinkėti jums didelės sėkmės. Norime, kad Europos Sąjungai pasisektų. Ir be abejo, Italijos pirmininkavimas mes tikimės bus sėkmingas, tikimės tolesnių diskusijų su jumis. Ačiū už mūsų paskirtą laiką. Ačiū Pone ministrė, ačiū ponui valstybės sekretoriui. Dėkoju. Ladies and gentlemen, dear colleagues. Ponios ir ponai, gerbiami kolegos. Norėčiau pakviesti visus susėsti. Ir pirmiausia, norėčiau pakviesti nutraukti tarpusavio diskusijas. Mėly bičiuliai, prašyčiau tylos. Kitas darbo atvarkės klausimas dabar. Mūsų darbo atvarkėje dabar yra numatytas klausimas. Jis yra toks diskusijos su ponė Stefanė Džaninį. Tai yra Italijos švietimo universitetų ir mokslinių tyrimų ministrė. Ji atstovauja tarybai ir pirmininkaučiai Italijai. Leiskite tarti keletą žodžių apie Stefaniją Džaninį. Ji baigė Peidzos ir Pavijos universitetus. Ji buvo profesorė šių universitetų. Taigi tai yra asmuo su didelė akademinė patirtimi. Ji taip pat buvo Perudžijos universiteto rektorė. Ji dirbo kultūros skatinimo srityje, yra būsi komisijos vadovė, kuri atsakinga už etikos ir bioetikos klausimų sprendimą Italijos nacionalinėje taryboje. Ji taip pat buvo rektorių konferencijos atstovė. Turi daugybę apdovanojimų, įvertinimų prizų buvo renkama į Senatą, 2013 buvo Senato narė. Dirbo septyniose Senato komitetuose, kur buvo kalba apie kultūros paveldą ir švietimą. Dabar ji atstovaus Italijai labai svarbioje srityje - mokslo tyrimas, ty, ty, tyrimėjai darbai, inovacijos, biotehnologijos. Bus jos darbos rytis. Jei teks dirbti suartinant akademinę ir verslo bendruomenės. Kviečiu Jūs, gerbiamą ponę ministrę, tarti žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už Jūs labai mielus pristatymų žodžius. Aš pasirengiau kalbėti itališkai ir norėčiau pristatyti būtent šią kalbą savo pasisakymą. E, kari. Pone pirmininkė, ponai vicepirmininkai, mėly kolegos, labai džiaugiuosi galėdama dalyvauti šio komiteto klausimuose. Dėkuoju komitetui, kad rado laiko šiems klausimams ir dabar pristatysiu Italijos prioritetus mokslinio tyrimų ir inovacijų srityje, taip pat kosmoso srityje. Puikiai suprantu, visi suprantame, jog Italijai, kaip pirmininkaujančiai valstybei, tenka atsakomybė, ypatinga atsakomybė. Ir taip yra dėl dviejų aplinkybių. Visų pirma, Italijos pirmininkavimas sutampa su septynmetę finansinę programą e, struktūrinių fondų srityje, taip pat su, programa, su programos gyvendinimo horizontas 2020. E, Tad Italija kaip tik, Italijai tenka didelė garbė ir, ir puikiai proga pristatyti šiuose labai dėlės svarbos sektoriuose e, pirmininkavimo prioritetus. Ir kaip tik tai šitie dalykai, apie kuriuos mes kalbėsime, turės labai didelę reikšmę mūsų ateičiai, ekonomikos augimui ir žimtumui. Kita vertus, mūsų pirmininkavimas sutampa su Europos komisijų kaita. Ir dabar dirba dar senoji komisija, paskui po pirmininkavimo dirbs jau naujoji, todėl mes esame pasiryšę, pasiryžę labai e, intensyviai dirbti su Europos institucijomis, tarp jūsų parlamentu. Esu įsitikinusi ir mano Italijos kolegos taip pat yra įsitikinę, jog iš šios krizės konjunktūrinės ir, ir laikinos, aišku, krizės galėsime išeiti tiek e, ekonomikos, tiek e, kultūros, tiek socialiniuose e, sektoriuose, eidami investicijų keliu, nes investicijos yra be galo svarbi priemonė siekiant nugalėti tą paradigmos pasikeitimą, kurį sukėlė krizė. Todėl mes e, su dideliu susidomėjimu e, priėmėme komisijos pirmininko Junker pasiūlymą dėl investicijų. Moksliniai tyrimai įgyja iš tikrųjų strateginę reikšmę mums. Labai svarbu turėti aiškes gairias šioje srityje ir turėti investicijų, todėl kad tai susiję su Europos ateitimi. Moksliniai tyrimai gali tapti technologijų perkelimo ir, ir, ir kompetencijos e, pagrindiniu katalizatoriumi. Ir europiečiai turi būti išsimokslinę turi įgyti tokias profesijas, kurios padės atremti ateityje iškilsiančius iššūkius. Italijos pirmininkavimo prioritetai su, sutampa su šiais e, tikslais, o mūsų pagrindiniai tikslai yra užtikrinti ekonomikos augimą ir užimtumą, e, įtvirtinti laisvės ir saugumo erdvę, kurioje būtų tinkamai e, laikomasi teisių ir užtikrinama pilietybė ir užtikrinti desnį Europos vaidmenį pasaulyje. Tad e, šitie, šitie visi tikslai apima ir mūsų pagrindinius e, prioritetus. Na, o dabar pereinu prie mokslinio tyrimų infrastruktūrų klausimo. Tai yra labai svarbus klausimas. E, kuris buvo nagrinėjamas Milano susitikime Liepos 22 dieną e, tarybos susitikime ir mums pavyko e, pasiekti tiek politinį, politinio sutarimo dėl Europos e, mokslinio tyrimo infrastruktūrų ir, ir strateginio vaidmens nes būtent tai atspindi svarbiausius šios sektoriaus dalykus Europoje. Toliau nacionalinių ir Europos išteklių optimizavimas, kad būtų įmanoma e, nustatyti, kokius mechanizmus įgyventinant galima pasiekti aukščiausią mestriškumą, taip pat e, ilgalaikėje perspektyvoje, kad būtų įtvirtinamas atviras požiūris, atsižvelgiant į e, visuomenės gamybos, į, visuomenės, į, į gamybos aspektą. Per e, 26 rugsėjo ir per e, e, gruodžio mėnesio mūsų srities tarybos posėdžius, kaip tik tai nagrinėsime šitos klausimus, renksime diskusiją ir renksime išvadas, kurios bus aptartos gruodžio mėnesį dėl e, mokslinių tyrimų įtakos ekonomikos augimai, augimui ir vystimuisi kokybiniu požiūriu. Ir aišku, šioje srityje remsimės Europos komisijos komunikatu Moksliniai tyrimai ir inovacijos iš tikrųjų yra esminės priemonės, todėl kad mūsų gamybos sistemos gali pereiti prie išmanesnių modelių, smart specializations, apie tai mes jau esame kalbėję nacionaliniu lygmeniu, galime eiti link tvaresnių modelių ir labiau įtraukiančių modelių. Tad išmanesnių, tvaresnių, labiau įtraukiančių modelių. Šiame kontekste turime Europos, Europą 2020 strategijos peržiūrą. Turmininkaujantį Italiją skirstam ypatingą dėmesį. Pagrindiniai aspektai čia būtų tokie sąsaja tarp mokslinio tyrimų ir inovacijų, būtinos reformos siekiant e, pagerinti inovacijų ekosistemą, taip pat nacionalinių mokslinio tyrimų sistemų koordinavimas, geresnis koordinavimas nacionalinių sistemų ir europinio e, modelio bei e, iššūkių atremimas horizontas 2020 kontekste. Mes manome, kad e, mokslininkai, e, jauni tyrėjai turi laisvai judėti Europos Sąjungoje. Toliau investicijos į inovacijas ir mokslinius tyrimus. Siekiant skatinti tiek privačius mokslinius tyrimus, tiek e, mokslinius tyrimus valstybinėme sektoriuje. Manau, kad e, Joint Technology Initiatives, bendras technologijų iniciatyvos, turi būti tas dalykas, apie kurį turi būti diskutuojama ir keičiamasi nuomonėmis. Ir turi būti einama ta kryptimi. Mes taip pat norime, kad e, visi šitie aspektai taptų svarbiais e, ateities europinės politikos e, aspektais. Kitas Italijos prioritetas yra partnerystės su viduržėmio jūros baseino šalimis mokslinių tyrimų srityje programa, iniciatyva. E, ši iniciatyva jau buvo pradėta įgyvendinti pirmininkančios Graikijos, na, o dabar mes norime vėl e, toliau įgyvendinti partnerystės mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje su e, Viduržėmio jūros baseino šalimis iniciatyvą. Ši programa apima maisto ir, ir vandens sektorius, tai yra susiję su maisto e, sauga. Ir tai yra strateginės partnerystės vienas, vienas iš modelių. Mes norėtume pradėti diskusiją šitą temą e, rugsėjo 26 dieną ir paskui norėtume parengti išvadas gruodžio tarybos posėdėje. Čia pasiremiamasi e, sutarties 185 straipsnių. Parlamento vaidmuo šitame srity, šitoje srityje iš tikrųjų e, yra labai svarbus. E, nes tai yra susiję ir su geopolitiniais aspektais bei su mokslinio tyrimo infrastruktūromis. Europos parlamentas, kaip teisėkuros proceso vienas iš dalyvių, kaip tik turi tarti čia taip pat savo žodį dėl šitos mokslinės diplomatijos. Mums taip pat labai svarbus e, aspektas yra veikla jūros srityje ir, vadinama, ir vadinamojo mėlynojo augimo e, srityje. Žinoma, tai susiję su viduržėmė jūros e, baseinu ir tai turi labai svarbę sąsają su vystimusi šiame regione. Esame numatę surenkti keletą renginių, kurie bus skirti mano minėtai temai. Romoje 7-9 e, spalio surenksime konferenciją Euro Ocean bioekonomikos klausimų. Turinė vyks e, konferencija spalio 8-9 dieną ir Neapolėje e, lapkričio 3 dieną konferencija dėl iššūkių Viduržėmio jūros baseine jūros sektoriuje. Toliau trečias mūsų prioritetas. Mūsų įsipareigojimai įgyvendinant Europos mokslinių tyrimų erdvę, kurioje būtų užtikrintas laisvas judėjimas. Mes esame numatę gruodžio 5 dienos tarybos posėdėje pradėti diskusiją, kur bus kalbama apie socialinės inovacijas ir socialinę verslininkystę. Tai yra naujos temos, kurios e, sutampa su Europos komisijos siūlomomis politikos gairėmis. Taip pat kalbėsime apie kultūros paveldo, apie kultūros paveldą ir apie socialinių, socialinių inovacijų įtvirtinimą nugalį tam tikras kliūtis bei apie inovacijų finansavimą. Romoje surenksime konferenciją, kuri bus skirta šitai temai. Taip pat norėčiau paraginti visus e, suinteresuotusius asmenis iš parlamento ir komisijos dalyvauti šiame renginyje. Manau, kad visa tai gali būti įgyvendinta tik jeigu mes tikrai sugebėsime sukurti tikrą Europos mokslinių tyrimų erdvę, remiantis direktyvomis E, kurios e, e, yra labai svarbios Euro, strategija Europa 2020. Ši erdvė yra svarbi suteikiant daugiau vertės žmogiškiesiems ištekliams ir tikrai labai svarbi žinių platinimui ir panaudojimui konkrečiai. Taip pat e, norėčiau priminti kai kuriuos e, svarbius aspektus, kuriais bus remiamas šioje srityje. Tai yra judumas, e, mokslininkų judumas, taip pat įdarbinimas remiantis bendromis, skaidromis, atviromis taisyklėmis ir tarptautinis bendradarbiavimas. Mums tikrai atsiveria galimybė bendradarbiauti, derinti mūsų politikos sritis ir tai daryti būtent Europoje, e, remiantis e, ir nacionaliniais planais. Šis parlamentas yra prieš metus, 2013 metais, paruošęs svarbų dokumentą, bendradarbiaujant ypač e, nariams Amalija Sartori ir Luigi Berlinguer. Ir e, tikrai šis dokumentas e, bus labai naudingas. Trento mieste lapkričio 18 ir 19 dieną mes surenksime renginį, kuris bus skirtas talentų skatinimui ir kompetencijų sklaidai. suinteresuotieji subjektai, e, kurie atstovauja piliečių visuomenę, verslininkus ir e, taip toliau, dalyvaus e, šiame renginyje kartu su akademikais. Norime, kad ir suinteresuotieji subjektai prisidėtų prie atviros darbo rinkos kūrimo. Reikėtų kurti atvirą darbo rinką pasitelkiant konkrečias priemonės. Antrai, bus tik aptakus, ap, antrai būtų tik aptakus žodžiai. Visų pirma, reikėtų pasitelkti e, nacionalinės strategijas, tarkim, kovai su klimato kaita, taip pat e, strategijas skirtas e, vyresniems gyventojams ir taip toliau. Ir tikrai reikia ir valstybių narių, parlamento ir komisijos pastangų. Žinoma, šie iššūkiai tikrai kelia daug problemų ir nacionalinių lygių. Pirmininkaujančioji valstybė paskatins diskusijas šiomis temomis rugsėjo 21 dienos taryboje, tarybos metu ir bus siekiama taip pat parengti išvadas tarybai, kuri bus kuri, posėdžiui, kuris vyks gruodžio mėnesį. Na ir dar viena tema, kuri iš tikrųjų vis dėlto nors ir paskutinė yra svarbi, yra moksliniai tyrimai kosmoso srityje. Kosmosas yra svarbus Europai ir svarbus Europos konkurencingumai. Manau, kad Europos kosmoso politika turi būti įgyvendinta siekiant suformuoti bendrasias strategijas. Ir taip pat e, turėtų prisidėti ne tik mokslininkai, bet ir politikai. Būtent uh, visiems bendradarbiaujant bus galima įgyvendinti taip pat ir strategiją Europą 2020. Tikrai šioje srityje mes dar nepasiekime pakankamai pažangos. Kosmosų klausimas yra susijęs ir su Horizon 2020 finansavimu. Pirmininkaujančioji valstybė skirs daug dėmesio kai kuriems aspektams. Pavyzdžiui, strategijų stiprinimas, kosmoso strategijos stiprinimas, gerinant investicijas ir remiantis praeities patirtimi. Taip pat yra ir tam tikrų specifinių aspektų. Maždaug 12 milijardų eurų yra skirta kitiems septyneriems metams programai Galileo Egnus, Kopernikus ir Horizon programai. Taigi matome, kad lėšų tikrai padaugėjo ir reikėtų prisijimti atsakomybę e, jas paskirstant. Pirmininkaujančioji Italija norėtų pasiekti pažangos, diskutuojant dėl e, e direktyvos skirtos e, didelės klaidos žemės stebėjimo palidovų duomenų komerciniai sklaidai. Tai yra tikrai labai svarbus klausimas. E, būtent šią direktyvą įgyvendinus mes galėtume geriau rinkti duomenis ir geriau juos panaudoti ne tik apsaugos gynybos srityje, bet e, taip pat būtų galima šios duomenis panaudoti ir piliečių visuomenėje. Kosmos SkyMed yra vienas iš tokio panaudojimo pavyzdžių. Taigi mes norėtume politinių diskusijų gruodžio tarybos metu tam, kad galėtume stiprinti bendradarbiavimą tarp ES ir Europos kosmoso agentūros, nes ši agentūra yra tikrai strateginės svarbos siekiant mano minėtų tikslų. Norėtume vystyti diskusijas taip pat kartu su, e, su šia agentūra. Manau, kad e, mums yra puikia galimybė paskatinti siekti pažangos visose šiuose srityse. Dar viena iniciatyva, kurią norėčiau paminėti, yra e, Romoje rugsėjo 18 dieną vyksiantis renginys, kuris yra skirtas programai Kopernikus. Na ir baigdama pasakysiu, kad e, norėčiau pabrėžti, kad e, norėtume taip pat e, tęsti darbą ir E, navigacijos srityje, konkrečiai Galilėjo e, projekto įgyvendinimą. Ir e, bendradarbiaujame ir su komisijos nare Neli Feroči ir laukiame naujausių, naujausių žinių. Dėkoju už dėmesį ir tikiuosi, kad visos šios temos e, taps vis svarbesnėmis dar, politinėje darbo atverkė. Dėkuoju iš jūsų pasisakymą, ponė ministrė. Ačiū, kad išdėstote Italijos prioritetus švietimo, universitetų, kosmoso tyrimų srityje. Mes balsavome dėl metinio biudžeto kitiems metams, pritarėme to biudžeto pakeitimams. norėjome, kad didesnis finansavimas būtų skirtas mokslo tyrimams, technologijoms naujoms, mažoms ir didinėms įmonėms. Tad mums šios rytis irgi rūpi. O dabar perėsime prie koordinatorių pasisakymų. Kolega Karinč, EPP vardu. Prašau, kolega. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Dženinį, už jūsų labai detalę E, ataskaitą dėl to, kokie bus Italijos prioritetai. Mes plačiai diskutavome ir dar diskutuosime apie ES konkurencingumą. Mes kalbėjome apie skaitmeninę darbo atvarkę, kalbėjome apie energetikos klausimus, daug kalbėta ir apie pramonę ir apie retus realizacijos svarbą ES, kad galėtume atgauti konkurencingumą. Kalbėjome apie direktyvą dėl e, palidovų sistemų sukauptų duomenų panaudojimo komerciniais tikslais. Mes balsavome šį dėl 2015 biudžeto. Matėme, kad daugelis valstybių narių, dauguma jų bent jau, matėme mažino finansavimą mokslo tyrimimo programoms. Ir galiausiai pritariu jums, e, tai yra tas rytis, kur investicijos yra svarbiausios ir reikalingiausios, nes būtent tai gali padidinti ES konkurencingumą. Tad mano klausimas jūsų būtų paprastas. E, atsakymas nebūtinai turi būti paprastas. Jūs sakėte, kad horizontas 2020 yra e, tartum nauja paradigma, naujas mąstymas. Europos parlamentas e, aktyviai domėjosi šiuo klausimu, dirbo teisėkuros darbą, jis truko dviejus ar trejus metus. Net mano klausimas jums būtų toks – koks jūsų nuomonė bus didžiausias iššūkis siekiant persiorientuoti ir gyveninti horizonto 2020 e, tikslus? Ar daug jaučiama priešinimuose tų nuostatų gyvendinimui? Ar pirmininkaujantį Italiją imsis kokiu nors priemonių, kad būtų galima pradėti išlaikyti ES konkurencingumą kuo greičiau, kad ir dabar? Ačiū sako pirmininkas ponas Gruborčik, kalbės ECR frakcijos vardu. Ačiū, ponė ministrė. Labai trumpai. Jūs pateikite labai įdomų pristatymą dėl aukštųjų technologijų, kalbėjote apie bendradarbiavimą tarp šalių. Tačiau jūs nepaminėjote jaunų žmonių švietimo aspekto. E, kaip galima būtų ir ką galima būtų nuveikti, kad e, sumažėtų jaunimo nedarbas, kad žmonės, e, jauni žmonės, kurie neturi darbo, galėtų jo rasti. Juk na, jauni žmonės dabar daugelį šalių susirūpinę dėl savo ateities. Aš manau, kad švietimas turėtų apimti šį aspektą. Ką manote apie tai? Pirmininkas, ačiū. Kolega Debaker, Alde frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė ministrė. Manau, kad jūs labai entuziasingai apžvelgėte svarbiausius prioritetus, e, kuriuos turėsite gyventi per artimiausius 4-5 mėnesius. Norėčiau pradėti nuo tų klausimų, kur pirmą neuždaviau. Žinome, kad e, labai temta biudžeto situacija daugelį valstybių narių. Matote, kad investicijos mažėja daugelį šalių, tos, kurios buvo skirtos mokslo tyrimo programoms. Mes 3, 3 procentų tikslą BVP įsikėlėme e, šioje srityje, kad tiek būtų skiriame nu, biudžeto e, mokslo tyrimų sryčiai, tačiau matome, kad ne visur dėja taip įvyko. Ir ką daryti jos įtoje. Horizontas 2020, dabar kitas klausimas. Apie tai buvo diskutuota daug Europos parlamente, buvo skirti pinigai šių tikslų gyveninimui. Tačiau mums e, svarbu štai, kad ne tik labai tiksli specializacija, bet labai svarbu, kad e, galėtų prie tų e, lėšų skirtų prie tų kreditų prieiti mažos ir jūtinės įmonės. Ir kaip užtikrinti, kad finansavimas ir kofinansavimas valstybių narių lygmenių būtų netoks sudėtingas ir kad mažos ir vidutinės įmonės, mažos mokslo tyrimų struktūros e, galėtų gauti tą finansavimą. Turime keistis patirtim turbūt šios srityje. Ir dabar įvertinimas. Jūs minėjote, kad e, kalbėti apie mokslo tyrimus nepakanka. Būtina, kad mokslo išradimai patektų į rinką, kad jie būtų pritaikomi uh, kad e, būtų galima juos parduoti ar, ar, ar tiesiog perleisti kitoms valstybėms už ES ribų. Ir ko gero būtų naudinga susirti dėl to, kad tos, tie nauji atradimai, kurie atsiras mokslo tyrimų dėka, e, galės padėti mums visiems atgautant konkurencingumą. Ačiū už Jūsų pasisakymą, sako pirmininkas, dabar guoja frakcijos vardu. Ponas Ašenik. Dėkoju, ponė ministrė. Kaip jūs e, puikiai žinote, per diskusijas Liepos mėnesį taryba pasiūlė labai smarkiai sumažinti horizonto 2020 finansavimą. Jūs kalbėjote apie tvarumą ir konkurencingumą. Galbūt e, tuo pačiu norėdama pateisinti tą e, finansavimo sumažinimą. Tačiau kiekvienas investuotas euras atneša 37,4 eurų naudą. Ir užimtumas taip pat gerėja, bei eksportas gerėja, esant tokioms investicijoms. Todėl visiškai nesuprantama, kodėl e, yra padaryti tie apkarpimai, tai absoliučiai neprimtina tai, ką siūlė, pasiūlė taryba. Ar jūs sutinkate, ponė ministrė, su tuo tarybos sprendimu, nes tas sprendimas kaip tik tai mažina mūsų konkurencingumą, viso mūsų kontinento konkurencingumą. Ar jūs pritarėte tam tarybos sprendimui? Dėkuoju. Panas Tambūra, FDD. Pone ministrė, mes visi žinome, jog investicijos į mokslinius tyrimus, į universitetus yra specifinės investicijos. Ir e, tai yra susiję ne tik tai su atskirų valstybių klestėjimu, turint omenyje, kad mes gyvename demokratijos sąlygomis. Aš manau, kad e, daug metų Italijoje vaikai, tėvai turi nupirkti tolėtinę popieriaus vaikams, einantiems į mokyklą. Pasižiūrėkime, kokia yra padėtis Portugalijoje, Graikijoje, daugelį kitų valstybių ir kaip tos valstybės e, ką daro švietimo sektoriuje. Um. Dėkoju. Žodis kolegai Telička. Uh, Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė ministrė. Ačiū už jūsų detalų e, situacijos pristatymą ir lygių jums sėkmės įgyvendinant tuos entusiasingus tikslus. Norėčiau grįžti prie dalykų, kurį jūs paminėjote, tai yra ES 2020 strategijos peržiūra. Regis kol kas neskubama to daryti, tad aš norėčiau paklausti, kaip jūs, kaip pirmininkaujanti valstybė, vertinate tokią peržiūrą. Labai paprastai kalbėdamas, norėčiau pasakyti štai ką. ES 20 strategijos didžiausias trūkumas yra tai, kad yra to, tam tikri dokumentai, lyg pirkinių sąrašas. Dėl to, kad ne, ne, dėl atskirų dalykų, dėl kurių nebevalia dėrėtis, kuriais visi turi džiaugtis. O man atrodo, turėtų egzuoti aiškus prioritetus prioritetų išdėstymas šioje srityje. Tad aš norėčiau paklausti, ką jūs ketinate dėl to daryti, kokie jūsų būtų lūkesčiai susijęs su ta peržiūra. Kita monetos pusė šio aspektu yra štai, kas daug buvo kalbėta apie komercializavimą e, surinktų palidovinių sistemų duomenų. Europos Sąjunga e, leidžia pinigus inovacijoms ir ne visada galima pamatuoti, kiek ten išleista buvo. Ir su buvusių e, Suomijos e, e, ekonomikos ministrų vertinome ES problemas. Ir mes pastebėjome, kad egzistuoja štai koks dalykas. Reikia išleisti visiškai visus pinigus ir kad nebūtų jokių skandalų, jokių kišininkavimo atvejų, apie kuriuos ilgai kalbama ir panašiai. Tačiau trūkumas yra tas, kad neiš, nėra prioritarizavimo šitų programų. Reikėtų išsiaiškinti, kas yra iš tikrųjų inovacijos Mes turime išsiaiškinti, kur, kiek investuojame ir kiek naudos galime gauti. Tai štai, tai būtų viskas aišku. Tai yra jūsų atsakomybės rytis, ką apie tai manote. Pirmininkas, ačiū. Kolega Borelį, prašau. Grazie, prezidente. Ministro Džaninį. Dėkuoju, pirmininkė. Pone Džaninį. Prieš jums pasisakant šioje salėje buvo kalbama apie konkurenciją. Kai kas netgi sakė, kad yra nesažininga, nesažiningos konkurencijos apraiškų. Galime visada rasti, ką nors kas pagamins tą pačią prekę centų pigiau. Taigi, paslaptis, sprendimas yra žinių puoselėjimas Europoje. Taigi moksliniai tyrimai ir vystimasis yra tikrai geri dalykai, bet tam reikia mokyklų ir mokymo. Įmonės reikia priartinti prie mokyklų. Kai apie tai kalbame, mes visada galvojame apie stažuotojus. Bet galbūt ir pačios įmonės gali eiti į mokyklas, e, gali, tarkim, kurti programas, tam, kad būtų ruošiami būtent tie asmenys, kurių reikia įmonėms. Tokie darbuotojai, kokių įmonėms reikia. Manau, kad reikėtų taip pat e, ir e, perduoti žinias. Reikėtų investuoti tam, kad ir pramonės įmonės galėtų skleisti savo žinias. Ir kadangi European Round Table tarptautinių įmonių uh, lobio veikla yra labai svarbi. Kaip galėtumėte užtikrinti mokslinių tyrimų apsaugą Europoje, tarptautinėse įmonėse? And, Madam Minister, if I could ask you. Dėkuoju. Ministrė, suteiksiu Jums žodį atsakymams. The question. Mr. Karins. Pradėsiu nuo kolegos Kerinč klausimo. Ačiū už klausimą. Nes jis yra pakankamai bendro pobūdžio, tačiau apima labai svarbų, mano nuomonė, aspektą. Jeigu teisingai suprantu jūsų klausimą, jūs norėtų sužinoti, kaip galėtume horizontą 2020 paversti iš tikrųjų efektyvę priemonę, kad būtų galima pagerinti konkurencingumą. Ir ką daryti, kad tas didžiulis projektas taptų labai konkrečių dalykų, kuris padės įmonėms, universitetams, valstybėms narėms. Bet kad, svarbu, kad tas projektas būtų naudingas ir visai visuomenė apskritai. Čia matau du didelius iššūkius, kurie egzistuoja mūsų darbuotvarkė. Pirmiausia, būtina numatyti daugia disciplininius projektus. ES 2020 programa susiduria su didžiuliais e, iššūkiais, kurie yra glaučiai susiję su e, mūsų visuomenės problemomis, su migracija, su e, piliečių skaičiaus mažėjimu, su visa eilė kitų klausimų. Tad manau, kad turi būti numatytos daugia disciplininės programos. Valstybės lygmenių tai reiškia, rei, pirmiausia, bandyti e, pagerinti nacionalinės mokslo tyrimų programas, kurios jau savaime yra daugia disciplininės. Tai yra pirmiausias dalykas mano darbo tvarkyje. Na ir be abejo, e, palaikysiu ryšius su ministru Italijoje. Kitas dalykas, kurį galėčiau prijungti prie jūsų klausimų, yra štai koks, kaip galėtume geriau sujungti viešą ir privatų sektorius, kad jie bendradarbiautų tarpusavyje, sprendžiant tuos iššūkius. Reikėtų taip pat iškelti visą eilę klausimų susijusių su energija. Manau, kad tai galėtų būti E, toks bendras pagrindas, kuriuo remdamiesi galėtume dirbti. Dar vienas garbių kolegų iškėlė kitą klausimą. Ponas Debaker, jeigu teisingai perskaičiau. Pavardė, jūs čia. Dėkoju. Jūs uždavėte tris tokius klausimus, bet jie visi nukreipti tą pačią kryptim. Tad pabandysiu atsakyti. Kai dėl tos, kai dėl to didžiulio atotrukio e, tarp ES ir kitų veikėjų, kurie vis aktyviau reiškiasi pasaulyje už ES ribų. Aš manau, kad svarbi tema būtų mūsų darbo tvarkėje ir ateičiai, būsimai Europos komisijai ir jūsų parlamentui. Būtų štai kokia reikia diskutuoti dėl to, kaip kombinuoti stambes programas ir europinius projektus su tarptautiniais projektais ir būtina pabandyti pagerinti čia egzistuojančius mechanizmus. Mes turime būti pasirengę pritraukti e, talentingiausius, geriausius pasaulio mokslininkus. Būtina juos pasikviesti ir iš kitų šalių. Tai yra iš tikrųjų konkretus žingsnis, e, kurį reikėtų žengti. Taip yra jau buvę praeitie, reikėtų vėl grįžti prie šios praktikos. Kai dėl antro klausimo kurį užtarė kolega Grybačil. Ar teisingai ištariau? Jūsų pavardė, sako ponia ministrė. Na, pritariu jums dėl švietimo. Aš atskirai neminėjau šio klausimo e, dėl švietimo, nes tai yra kitos kompetencijos rytis. Dėl to diskutuosime e, kitame komitete. Tačiau Pasinaudodama jūsų klausimų pasakysiu visiems, štai ką, mokslo tyrimai, inovacijos ir švietimas yra tos, to pačio klausimo atskiros sudėtinės dalis. Ir e, taip, tai yra to paties klausimo skirtingi aspektai, tai iš tikrųjų e, svarbus dalykai, kurie turi padėti kovoti su jaunimo nedarbu, kuris šiuo metu yra didžiulis. O dabar perinu italų kalbą. Šiltę. Taip, pasakysiu itališkai. E, Ponai Roba. Taip. Nežinau, ar yra klaida ar ne, kalbant dėl e, biudžeto. Na, mes kaip pirmininkaujantį valstybę turime būti pakankamai neutrali, kalbėdami apie sprendimus, kurie buvo priimti po dėrybų. Na, jeigu jūs man pateiktumėte tą klausimą, pateiktumėte man kaip ministrei, tik tai e, atsakingai už mokslinius tyrimus, kaip mokslininkiai, jeigu pateiktumėte klausimą, tai aš jums atsakyčiau, kad iš principo e, e, reikė, teisingas sprendimas būtų investuoti, daug investuoti į šį sektorių. Toliau itališkai atsakysiu kitiems e, kolegoms Tamburano ir Borelli. Švietimas kaip strateginės reikšmės dalykas aišku, E, švietimas toks turėtų būti ir vis labiau visose ES valstybėse. Tačiau, aišku, apie tos dalykus mes turėtume galbūt diskutuoti ne šiandien, bet e, Europos lygmenių turime pasakyti, jog e, yra biudžeto apkarpimai, tam tikri, apie kuriuos kalbėjote. Kal E, horizontas 2020, moksliniai tyrimai ir inovacijos ir Erasmus Plus, plus e, e, tai susijęs su mobilumu ir, ir, ir mokymosi. Tad aš manau, kad iš principo toks turėtų būti parlamento reagavimas. Ponas Borelį kalba apie mokymą, rengimą ir klausia, kaip būtų įmanoma išvengti lobistų didžiųjų grupių dominavimo. Tačiau aš manau, kad e, tinkamas e, viešojo ir privataus sektoriaus kofinansavimo modelis čia būtų geras sprendimas nes bendroje technologijų perkelimo iniciatyvoje 20 milijardų, man atrodo, buvo e, skirta kartu su kitais partneriais. Kalbėtoja išjungė savo mikrofoną. Tai toks modelis e, partnerystės tarp viešo ir privataus sektoriaus galėtų būti tinkamas sprendimas. Toliau angliškai. Uh, about, well, your... Toliau ponas Dalička uždavė klausimą apie inovacijų pamatavimą. Jūs sakėte, kaip galime pamatuoti, įvertinti inovacijų rezultatus. Nes iš tikrųjų inovacijos nėra susiję tik su prioritetais. Manau, kad mokslinio tyrimų srityje mes jau taikėme tinkamas priemonės, tinkamas rezultatų, inovacijų vertinimo priemonės. Manau, kad galime pasitelkti tą patį modelį. Tarkime, turime tarptautinį komitetą, kuris gali pasitelkti tam tikrus tarptautinius rodiklius, ribas. E, ir e, gali taip pat e, įvertinti strategiją ir projektų rezultatus. Taip galėtume tikrai geriau suprasti, ką inovacijos reiškia Europos uh, visuomenės vystimusi. Jau paminėjau savo kalboje, kad pirmininkaujančiai Italijai yra labai svarbu greitai dar kartą persvarstyti strategija Europa 2020. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas nacionalinių strategijų ir nacionalinių planų skirtų moksliniai tyrimui e, ir inovacijų programos ryšiui. jau turime tikrai svarbės gairės ir yra skirta nemažai lėšų sanglaudai, socialiniai inovacijai. Visą tai minėjau savo kalboje. Dėkoju Jums, ponia, už atsakymus ir už diskusijas šiame komitete. Norėčiau palinkėti Jums ko geriausios kloties pirmininkavimo metu, kad e, šis pirmininkavimas neprajūktų. Mes ITRE komitetas atsakingas už pramonę, mokslinius tyrimus ir kosmosą. Tikrai norėsime bendradarbiauti, aktyviai bendradarbiauti su pirmininkaujančiaja Italija. Labai svarbu skirti dėmesį finansavimui. Reikėtų finansuoti visas šias rytis, kurios buvo paminėtos mūsų diskusijose. Dėkoju Jums už mums suteiktą laiką, mums pašvestą laiką ir dėkoju už pasisakymą ir už atsakymus. Ko geriausios kloties ateityje. Uh, dear friends, dear colleagues, let us go. Mėly bičiuliai, mėly kolegos, perikime prie paskutinio darbo tvarkės punkto, kiti klausimai. Nematau pastabų, taigi kiti posėdžiai vyks 2014 metų rugsėjo 24 dieną nuo 9 iki 12.30 ir nuo 15 iki 18.30 Bruselėje ir rugsėjo 25 dieną nuo 9 iki 12.30 ir nuo 15 iki 18.30 Briuselėje. Taigi, posėdžiai bus dar ilgesni negu šį kartą. Mūsų posėdžiai vis ilgėja ir mes turime vis daugiau darbų. Dėkoju iki greito susitikimo komitete. Europos parlamente.